Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbą. Dėl darbotvarkės patvirtinimo komentarų nesulaukėme, tad darbotvarkės skelbiama patvirtinta. Pirmininko pranešimų nėra, tad pereikime prie trečiojo darbotvarkės punkto susijusios su reglamentu, kuris nustato trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikymas e, sąrašus dalinis e, pakeitimas. Nuomonės referentas yra Andrėjus Kovačev iš EPP frakcijos ir taip pat Augustinas Dijas de Mera Garcia Consuegra iš lybę komiteto, kuris yra ir atsakingas komitetas. Tad dabar norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai, prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau visų pirma padėkoti už jūsų pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgiau rengdamas savo nuomonę. E, dešimtmetį trūko įtampa tarp Taivano ir Kinijos liaudės Respublikos, tačiau dabar politiniai santykiai yra labai teigiami, atnaujinti tiesioginiai skrydžiai ir yra pasirašyti dabar 17 e, protokolų, įskaitant ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą. E, Taivano ir ES santykiai yra taip pat vystosi teigiama kryptimi. Mm, labai daug vystoma, vystomi ekonominiai santykiai. Reikėtų paminėti, kad e, Taivano e, ekonominis įsivystimas, švietimas ir demokratinis valdymo lygis gali būti prilygintas kitiems, kit, E, kitoms EBPO e e, regiono šalims, kaip, pavyzdžiui, Pietų Korejai ar Japonijai. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, komi, mes siūlome panaikinti vizų režimo taikymą. Siūlau pritarti tokiai idėjai. Dabar visi ES piliečiai, įskyrus Bulgariją, Kiprą ir Rumuniją, gali laisvai judėti po Taivaną be e, vizų. Jau kitos šalis yra panaikinusios reikalavimą taikyti, netaikyti, e, reikalauti vizų. Tai yra Airija ir Junktinė karalystė. Komisijos pasiūlyme taip pat yra pateikiama štai kokia idėja, kad turėtų būti atsisakyta vizų taikymo e, Marijanos šiaurinėms saloms, kuriuose gyvena 90 tūkstančių gyventojų turinčių JAV pasus. Dabar norėčiau šiek tiek pasakyti, kad yra pakeistas e, išplatintas tekstas. Trečiajame punkte turėtų būti įtrauktas štai koks e, sakinys. Europos parlamentas ir toliau skatina, kad Taivanas dalyvautų tarptautinėse organizacijose. E, taigi šis sakinys bus įtrauktas į e, mano pranešimą. ES ir ES valstybės tvirtai laikosi vienos Kinijos politikos ir nepripažįsta Taivano kaip suverenios valstybės. Tačiau vizų režimo panaikinimas nepablogina požiūrio pagal viešąją tarptautinę teisę nustatytą teritorijų statusą. Taigi, e, pakeitimai buvo padaryti, e, pateikti laiku ir tikiuosi, kad jūs pritarsite tokiai nekontroversiškai e, nuomonėjai. Ačiū, sako pirmininkas, iš tiesų jūs teigiate, kad e, nebuvo pateikti pakeitimai ir komitete dėl jūsų pranešimo mes balsuosime po pietų. Ačiū. Jeigu daugiau komentarų nėra, perikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto penktojo dėja nuomonės referente ponė Munis netvyko dar į posėdžių salę. Ponas Mavro Nikolas. Norėčiau pasisakyti dėl vizų režimo netaikymo Taivanui. Ar galiu pasisakyti? Norėčiau papildyti e, gerbiamą kolegą, kad e, Kinijos e, liaudės Respublikos institucijos neiškėlė jokių prieštaravimų dėl tokio pasiūlymo, dėl to problemų nekiltų. Tačiau iš kitos pusės mes turime suprasti, prisiminti, prisiminti, kad vizų režimas yra taikomas Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos piliečiams, kurie nori vykti į Taivaną. Taigi šis klausimas turi būti išspręstas greičiau, nei mes priimsime sprendimą dėl vizų režimo panaikinimo. Ačiū. Grazie, e credo che dovremmo sospendere qualche minuto. Ačiū, man atrodo, mes turėtume padaryti pertrauką dabar, mes laukiame kito pranešimo autorės. Ačiū. Tutta sospesa, quindi. Posėdis nutraukiamas. Diciamo 10 minuti. 10 minuti. 10 minučių. Tiek užtektų pranešėjai atvykti į posėdį. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 5. Gerbiami kolegos, tęskime darbus. Penktasis darbo tvarkės punktas susijęs su tarp institucinių sustarimų dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais. Uh, įsigaliojo Lisabono sutartis ir dėl tos priežasties reikia peržiūrėti tarp, tarp institucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais. Jis buvo patvirtintas 2006 metais. Ten yra numatyti konkretus e, nuostatai dėl bendrijos e, politikų finansavimo ir tai, kad e, reikia konsultuoti su Europos parlamentu dėl užsienio politikos įgyvenimo finansavimo. Naujame e, tekste, kurį siūlo dabar komisija, yra nepakeičiamos e, nuostatos, tačiau yra naujovių susijusių su Lisabono sutarties įgyvendinimo. E, Pone Mūnis išanalizavo Europos komisijos pateiktą tekstą ir siūlo pakeitimus, kad būtų geriau užtikrinti Europos e, parlamento interesai šioje srityje. Dėkuoju, ponia pirmininkė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai iš tikrųjų yra ir naujų kompetencijų, ir naujų procedūrų atsirado biudžeto srityje Europos parlamentui. Taip pat ir e, bendros e, užsienio ir saugumo politikos srityje. Todėl mes turime dabar peržiūrėti šitą tarp institucinę e, sutartį, susitarimą dėl biudžetinių klausimų. Kaip žinote, tas susitarimas yra sudarytas 2006 metais ir turi būti atnaujintas. Komisijos pateiktame dokumente mes matome tik tai techninius pakeitimus. Aš siūlau daug įvairiausių pakeitimų, kuriais siekiama, kad šita tarp institucinė sutartis atitiktų Lisabonos sutarties raidę ir dvasę. Pranešimo projekte yra nemažai pasiūlymų, ir, e, kaip sakiau, pakeitimų, kurie keičia komisijos dokumento tekstą. Ir dabar aš pateikiu visą tai komitetui. Šiaip aš siūlau, kad būtų daugiau skaidrumo, daugiau konsultacijų, kad reguliariai vyktų konsultacijos su parlamentu biudžetinės procedūros kontekste. E, užsienio e, politikos aukštas įgaliotinis taip pat turi veikti pagal Lisabonos e, sutartį ir bendros užsienio ir saugumo politikos nuostatas. Biudžeto kontekste turi būti pateikiamos e, politinės gairios, kad būtų tinkamai priimami sprendimai ir kad būtų suteikiami įvairūs įgaliojimai pagal e, bendros ir užsienio, bendros užsienio ir saugumo politikos nuostatas. Be to yra taip pat e, ir kitų e, pasiūlymų, kuriuos e, pateikiau, kurie susiję su tuo, kas vyksta konsultavimuose kontekste dabar. Čia kalba sukasi apie mūsų komiteto posėdžius. Aš siūlau, kad turėtume kartu su saugumo ir politikos komitetu 15 posėdžių per metus, kad galėtume aptarti jų metu biudžetinės pasiekmes. Toliau e, užsienio reikalų biuras e, didesnio formato ir taip pat e, išorės e, veiksmų tarnybos aukšti pareigūnai turėtų ten dalyvauti. Parlamentas turėtų taip pat gauti informaciją apie misijų rezultatus, kad galėtų geriau planuoti ir paskui tikslingiau teikti įvairius e, koreguojančius pasiūlymus. Toliau dėl skaidrumo šiame kontekste. Čia taip pat reikėtų reguliariai konsultuoti su parlamentu dėl bendros ir užsienio saugumo politikos bei biudžetinių pasiekmių. Ir taip pat turėtume būti dažniau informuojami apie skubių e, iniciatyvų biudžetinės pasiekmes jų finansavimą. Komisija turėtų audito rezultatus taip pat atsiųsti e, parlamentui dėl veiksmų ir sprendimų, kurie priimami bendroj, bendros ir užsienios, bendros užsienio saugumo politikos rytyje. Tikiuosi, kad e, mūsų komitetas pritars šitiems siūlomiems pakeitimams, todėl kad jais siekiama užtikrinti, kad mūsų komitetas ir mūsų parlamentas tinkamai įtvirtintų savo prerogatyvas naujas ir naują kompetenciją, kuri išplaukia iš Lisabonos e, sutarties. Šiame kontekste yra tam fiksuotas laikas pakeitimo pateikimui, bet aš tikiuosi, kad mes pasieksime konsensusą e, šito pranešimo klausimu. Dėkoju. Pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 7 diena. 27 dieną komitete bus, bus balsuojama, o plenarinėme, e, lapkričio mėnesį plenarinės sesijos metu bus balsuojama dėl šito klausimo. Dabar suteiksiu žodį kandidatų nariams, ponas Lozing pirmiausiai. Atsiprašau, ponė. Ačiū. Ačiū poniai Munijais už jos pozicijos išdėstymą. Labai trumpai mūsų visa frakcija ir aš asmeniškai džiaugiamės tarp institucinės sutarties pakeitimais, nes buvo siekiama daugiau skaidrumo, e, daugiau kontrolės galimybių parlamentui, siekiant geresnės biudžeto kontrolės. Tačiau mes turime tam tikrą problemą dėl e, bendros saugumo ir gynybos politikos kreditų didinimo, dėl lėšų didinimo šiai stryčiai. Mes norėtume, kad ES būtų taikos kūrėja ir skleidėja, o tai, kaip žinia, daroma ne karinėmis priemonėmis ir nedidinant karinį biudžetą. Mes manome, kad ES savo politiniais veiksmais turi e, vengti kurti skurdą kitose šalyse. Mes manome, kad ES liberalizavimo būdu neturi mažinti kitų šalių politinių veiksmų laisvės. Dabartinės užsienio politikos rytie galime pastebėti tik vieną pagerėjimą. Mes nemanome, kad yra daugiau legitimumo karinėms operacijoms kariškius galima pasitelkti nebent stikinių nelaimių padarinių likvidavimui. Kitaip tariant, yra privalu demokratizuoti e, tas karinių pajėgų intervencijas, kai jos naudojamos nekariniams tikslams. Tad nereikėtų pernelyg investuoti į šį sektorių, reikėtų labiau investuoti į teisingą socialinę politiką. Ačiū. Ar yra daugiau norinių, norinčių kalbėti kolegų? Ah, prego, onorevole Metz. Collega Metz. Uh, meneer de voorzitter, waarde collega's, ik zou graag op mijn beurt mevrouw Moenis willen bedanken en feliciteren met uh, het ontwerpadvies. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir pasveikinti eh, pranešėją dėl pateikto dokumento. Norėčiau pasitikslinti vieną dalyką. Norėčiau paklausti, kodėl dėl penkto pakeitimo, siūlant pen, penktą pakeitimą, antrąją jo dalį, yra siūloma išbraukti tą, tą dalį, antrą dalį. Nes e, būtent antrojoje dalyje yra siūloma, ir ten kalbama apie bendrą saugumą ir užsienio politiką. Jeigu aš teisingai supratau, tai pakeitimo tikslas yra išbraukti tą dalį, išbraukti viską. Ir aš nelabai gerai suprantu, kodėl galbūt pranešėja galėtų paaiškinti, ko, ko čia yra siekiama. Antras dalykas - bendro pobūdžio e, pastebėjimas, kuris e, svarbus mums visiems. Šitas e, parlamentas šią nuomonėje pageidauja, kad su juo būtų labiau konsultuojamasi, kad jisai būtų įtrauktas į stebėseną ir vertinimą e, bendrosios e, užsienio ir, ir gynybos politikos. O dėl vyri galiotinės mes e, jau pageidavome, kad, kad būtų išklausoma ir kad kiti aukšti pareigūnai būtų išklausomi parlamente, kuomet e, bus apibrėžiama jų kompetencija. Per klausimus, kuomet buvo kalbama apie Sudaną, pavyzdžiui, buvo pateikta daug komentarų ir buvo tarp parlamentinių e, susitikimų parlamento viduje e, šito klausimo. Net buvo konsultuojamas ir su nacionaliniu parlamentu atitinkamomis e, struktūromis. Ir paskui kai kurie dalykai vyko ne taip, kaip turėjo vykti. Bet e, aš manau, kad e, reikėtų vis dėlto užtikrinti jų dalyvavimą, kuomet e, tokia galimybė būna. Ir mes patys turim taip pat dalyvauti ir gausiai dalyvauti tokiuose susitikimuose. Tai pasakytina ir apie mano e, frakciją, ir apie kitas. Dėkui. Dėkuoju e, poniai Mets visiškai pritariu jūsų e, paskutiniam komentarui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kad neatsakytų į klausimus, bet galbūt ir kiti kolegos norėtų dar pasisakyti prieš tai, ar turėtų klausimų, atrodo, kad ne. Tada jeigu pranešėja sutinka, galbūt suteiksim dar prieš tai žodį komisijos atstovui, Geri Miller, prašom. Commission... Dėkuoju, pirmininkė. Komisija sveikina parengtą nuomonės projektą ir patvirtina, kad komisija yra įsipareigojusi e, dalyvauti dialogę su Europos parlamentu dėl to, kaip turėtų būti patobulintas e, bus politikos įgyvendinimas. E, yra sudarytas tarp institucinis susitarimas tarp trijų šalių - tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Todėl daugelį dalykų, kuriuos įvardina nuomonės referen, referente, turės e, būti aptarti su, visai, su visomis susitarimo šalimis. Aišku, kai kurie kolegos minėjo, kad e, yra dabar sukūriama išorės veiksmų tarnyba įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir mm, į šį procesą reikės įtraukti daug šalių. Na, aišku, jūs žinote, kad vyr įgaliotinė e, pateikė savo pareiškimą dėl politinio atskaitomumo, jis buvo paviešintas oficialiame leidin, leidinyje. Ir tame pareiškime e, vyrigaliotinė pareiškė, kokius įsipareigojimus ji prisijims. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuris e, šio pareiškimo dalis, tai yra pirma, aštunta ir dešimta dalis, kuri, kurios jums yra itin aktualios. Vyri galiotinė vaidins svarbu vaidmenį e, įgyvendinant tarp institucinį susitarimą, jie siekia didesnio skaidrumo. Tačiau, aišku, reikia palaukti, nes e, detalės e, paaiškės tik tai dėrybų metu, kurių kurios bus pradėtos netrukus. Na, o komisija galėtų pateikti komentarus dėl biudžetinių aspektų. Uh, Pavyzdžiui, penktasis pakeitimas, ten yra e, siūloma pakeisti pačią biudžeto struktūrą, tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, bet e, bus e, išlaidos yra įtrauktos į vieną skyrių, kaip yra susitarta e, tai tarp institucinių susitarimų, tačiau šis skyrius yra padalintas vėliau į keletą tokių poskyrio. E, Na, o jūs siūlote pakeisti visą tą struktūrą, tai reiškia, kad nebus užtikrintas e, metams einant biudžeto stabilumas. Reikia, reikės kiekvienais metais susitarti iš naujo dėl biudžeto struktūros. Mes iš tiesų norėtumėm, kad būtų nustatyta nuolatinė stabili biudžeto struktūra skaidrumo ir aiškumo vardan. Na ir gerbiami kolegos greičiausiai žino, kad biudžeto komitetas balsavo kad būtų įsaugota dabartinė biudžeto struktūra, tačiau nu, numatant e, naujas biudžeto eilutes pagrindiniams svarbiausiams e, bus e, misijoms. Tai aišku padidintų skaidrumą ir tai atitiktų tuos įgaliojimus, kuriuos prisijėmė vyrigaliotinę e, pateikiam pateiktame pareiškime dėl e, atskaitomumo. Ji pareiškia, kad iš tiesų reikėtų didinti skaidrumą įgyvendinant e, svarbiausias BUPS, e, BUSP misijas. Taigi mes galime pritarti tam, kas buvo padaryta biudžeto proceso atžvilgių, tačiau penktasis pakeitimas mums yra nepriimtinas. Toliau kiti pakeitimai yra techninio pobūdžio ir galbūt e, tiesiogiai pateiksiu savo pastabas pranešėjai, bet, kaip jau minėjau, kai kurie pakeitimai mūsų yra problematiški. Kiek aš žinau, e, tiek komisija, tiek vyrai galioti nesieks didesnio skaidrumo ir iš tiesų e, mes dalyvausime aktyviai naujose diskusijose dėl tarp institucinio sustarimo. Ačiū. Poste e la conclusione alla relatrice. Prego. Žodis pranešėjai, prašoma. E, e, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Neits, jūs klausite apie penktą pakeitimą. Kodėl jis atsirado? Būtent todėl, kad mes nenorime apriboti parlamento kompetencijų biudžeto srityje. Ten yra kalbama apie užsienio politiką, mes nenorime apsiriboti tik tuo, kas čia parašyta. Mes norime, kad lankstumo būtų daugiau biudžeto ketvirtasis skirsnis yra lankščiausias. Jis reikalingas tam, kad būtų galima atsižvelgti į nenumatytas situacijas. Kad būtų galima atsižvelgti į tuos pakeitimus, kurie metų eigoj gali įvykti. Yra pateiktas siūlymas, kuris yra tam tikras karkasas, kur galima numatyti jo dėka paskui atskirus dalykus. Pavyzdžiui, žemės ūkio politi... apie žemės ūkio politiką kalbant, jūs nerasite atskirų priemonių ryžiams, bananams, avižoms ir panašiai. Tad kodėl taip reikėtų elgtis, numatyti kiekvieną detalę, kur kalbama apie bendrą užsienio ir saugumo politiką. Tai štai. Anksčiau gal tai būdavo kažkada, dabar taip nebėra, mes norėtume tas ribas pastumti toliau, jų atsisakyti ir manau, kad užsienio politikos rytyje būtų tokią nuostatą naudinga turėti. Tai bus naudinga pačiam procesui, tai bus naudinga parlamentui, jis galės atėjau dalyvauti priimant sprendimus. Sutinku, jūs minėjote, kad reikėtų, kad kolegos dalyvautų posėdžiuose. Ne taip, iš tikrųjų reikėtų į posėdžius ateiti privalu, ar jie vyksta su vyriausiai galiotinė ar su kitų institucijų atstovais. Tačiau ta nuostata dėl lankstumo mums yra reikalinga ir naudinga. Tiek galėčiau pasakyti, komentuodama šį pakeitimą. Mes neatsisakome parlamento kompetencijos jokių būdų, tiesiog norime, kad lankstumo būtų daugiau. Kolegiai Viller galėčiau pasakyti štai ką. Mes be abejo esame už dialogą su kitomis Europos institucijomis biudžeto srityje. Kaip žinote, nuomonės projekte mes negalime leistis smulkiai į detalės, nes mes negalime pasakyti, ar reikia, pavyzdžiui, numatyti kažkokius karinius elementus šitam sprendimui ar ne. Na, šiaip esu pasirengusi jums sutikti, kada jūs norėtumėte to, kad galėtume nuomonės projektą bendromis jėgomis pagerinti. Ačiū. Dėkuoju. Jeigu nėra kitų pasisakymų, tuomet perėmame prie šeštojo punkto ES greito reagavimo pajėgų kūrimas. Šio greito reagavimo mechanizmo kūrimas ES aišku, turės labai glaudžių sąsajų su išorės politika ir bus susijęs ne tik tai su humanitariniais aspektais, todėl E, mes manome, kad čia turėtų vystimosi komitetas taip pat pateikti e, pagal 50 straipsnį savo nuomonę. Pone Weber yra pranešėja šituo klausimu ir dabar kaip tik jai suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs ką tik tai pasakėte, Pranešimas dėl ES e, greitojo reagavimo pajėgumo yra rengiamas e, vystimosi komitete ir buvo aptartas ten vakar po pietų. Užsienio reikalų komitetas priemė sprendimą parengti nuomonę dėl šio pranešimo. Turiu pasakyti, kad e, devi komitete šis pranešimas rengiama savo iniciatyvą, o komisija parengs komunikatą, kuriame bus kalbama apie ES greito reagavimo pajėgumus ir šis komitetas turės pasirodyti dar šiais metais. Todėl devi pranešimas turėtų būti vertinamas platesnėme kontekste. Dabar, kai dėl mūsų e, nuomonės, tai aš kaip nuomonės referente norėjau pagrįžti keletą dalykų kurie mano manimu yra e, svarbesni mūsų komiteto kompetencijų atžvilgio. Ne, visų pirma, tai yra vyri galiotinės vaidmuo, kurį ji vaidina, koordinuojant e, ES veiksmus trečiosiuose šalyse. Turime pabrėžti, kad darbo metodai bei struktūros E, kurios bus suteiktos išorės veiksmų tarybai, tarnybai veikiant e, krizės situacijose. Visa tai taip pat yra paminėta e, šiame pranešime. Tačiau reikia ieškoti didesnio koordinavimo, atsižvelgiant į egzistuojančius mechanizmus pagal e, bendrą užsienio ir gynybos politiką. Tai yra atkreipti dėmesį į tas priemonės, kurios jau egzistuoja ir, ir tas priemonės reikia atkreipti dėmesį, kurios bus sukurtos ateityje. Labai svarbus veiksmingumas, efektyvumas, e, reaguojant į krizinės situacijas. E, Greitas reagavimas yra aktualus ypač dabar, kai yra susidariusios sudėtingos ekonominės e, situacijos. Nes, aišku, reikia geriau panaudoti turimus išteklius Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir valstybės narės turi tai užtikrinti. Kai dėl karinių pajėgumų ir to, kaip mes juos turėtumėm panaudoti susidariusioms krizėms spręsti. Nuomonėje yra rašoma, kad tai turėtų būti e, panaudota kaip paskutinė galimybė. O ir taip pat e, visą tai turi būti papildyta teikiama humanitarnė pagalba. Tuo pat metu mes turime suprasti, kad kiekviena krizė yra ypatinga ir priklausomai nuo konkrečios situacijos regione ar šalyje kariniai pajėgumai gali vaidinti svarbu vaidmenį stabilizuojant situaciją. Aš parengiau nuomonę, kurioje taip pat yra pabrėžiama, kokį vai, koordinavimo vaidmenį vaidina jungtinės tautos, to negalima ignoruoti globaliame kontekste. Reikia atkreipti dėmesį į visus globalius veikėjus, kurie e, sprendžia krizių valdymo aspektus. E, Pirmininkė, jūs kalbėjote apie AFET komiteto prašymą, kad būtų parengtas bendras pranešimas kartu su DEVE komitetu. Nežinau, gal galite pakartoti, koks būtų jūsų pasiūlymas. Ačiū. ir lei mi chiede se riguarda. Jūs klausėte, ar dėl rengimo e, pranešimo kartu su Dėvė ir dėl 50 straipsnių, dėl to, kad remiamasi 50 klausiu, e, e, straipsnių. Taip, iš tikrųjų, mes norėjome, kad būtų čia įgyvendinamas 50 straipsnis, kad Dėvė komitetas galėtų taip pat pateikti nuomonę. Norėčiau užduoti štai e, kokį klausimą. Ar jau sulaukėme atsakymo į tokį mūsų prašymą? Ne, kol kas, sako pirmininkas, atsakymo negavome į mūsų tokį prašymą. Na, greičiausiai Strasbūro sesijos metu e, galėsime sulaukti atsakymo. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Galer, prašome. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti APP frakcijos vardu. E, mūsų šešėlinio pranešėjo šiandien nėra, tad pasisakysiu mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Angliškai. Leiskite padėkoti kolegai Weberiui. Aš manau, kad nuomonė yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Deve pranešime teisingai yra susitelkiama prie humanitarinės pagalbos ir pagalbos civiliams tikslo. Mes neturėtume pamiršti kitų priemonių, kurias turi ES savo priemonių arsenale, kuriomis galima pasinaudoti ir suprantama, reikia pasitelkti ir karinės pajėgas, kai to reikia. Bet tam reikalingas labai glaudus koordinavimas. Reikėtų, kad uh, vyriausioji įgaliotinius nereikalams galėtų suvaidinti esminį vaidmenį, bendradarbiaujant karinėms ir civilinėms pajėgoms, kad būtų galima reaguoti greitai, pasitelkti tas pajėgas greitai ir tinkamai koordinuoti jų darbą. Ponio Weber nuomonė apie tai yra kalbama ir mes sakytume, reikia siekti dar toliau. Pone Ešton turi galiojimus masinių krizių metu imtis koordinavimo. Ir manyčiau, kad jai reikia nulatinio mandato tam, kad ji galėtų turėti teisę nuolatos e, turėti galimybę aktyvuoti tą krizių valdymo centrą, tam tikrą vienetą, kuris atsakingas būtų už tai. Kai dėl karinių tikslų, e, tai tuomet, kai civilinių priemonių trūksta, galima būtų numatyta pasitelkti uh, E, bendras saugumo ir gynybos pajėgas. Ir jeigu jau struktūra yra sudaryta, tai tuomet remintis atitinkamų sutarties straipsnių galėtume ieškoti lankstumo priemonių, kad šios ir tie galėtume veikti laisvai. Yra kitų karinių priemonių, kurios galėtų būti mobilizuotos, pavyzdžiui, oro transporto atskiri padaliniai ar, ar kiti padaliniai, kurie galėtų būti naudingi, krizės. Mes kartu su ponia Weber ir pateiksime, pon, pateiksime parengtą pranešimų pakeitimų kartu su kolegomis. Pranešime taip pat kalbama ir apie krizių valdymą už ES ribų. Ir manytume, kad turėtume prie to prisidėti, nes Lisabono sutartyje ir numatyta solidarumo nuostata šiais klausimais. Taip pat dėkoju. Kolega Komutsakos. Uh, Ačiū pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę. Pasirinktas tinkamas kelias. Kalbant apie esminius dalykus, aišku, mes pritarėme tam, kad reikalingas E, proaktyvus požiūris reaguojant į ekstremalias padėtis. Tačiau tam yra kelios galimybės. Visų pirma, reikia pagerinti sinergiją tarp karinių ir civilinių pajėgumų. Visą tai jau yra spindėta šiandienos aptariame tekste. Dar vienas dalykas yra padidinti nuspėjamumą bei efektyvumą e, jau egzistuojančių civilinės apsaugos mechanizmų. Apie tai taip pat rašome tekste. Be to e, reikėtų e, sukurti tam tikrą ES civilinės, civilinės apsaugos e, pajėgas. Tai taip pat yra atspindėta tekste. Tačiau kas, ko tekste pasigėdau? E, Tai yra nuostatos apie 2014 straipsnį penktą jo dalį iš Lisabono sutarties, nes ten yra kalbama apie ES e, savanorišką humanitarnės pagalbos e, e, centro sukūrimą. Taigi norėčiau dabar pacituoti tą minėtą straipsnį 214 penktąją jo dalį. Taigi skamba ši nuostata taip tam, kad būtų sukurtas pagrindas bendrai ES humanitariniai pagalbai, humanitariniams pagalbos misijoms reikėtų sukurti humanitarinį pagalbos centrą. Taryba ir Europos parlamentas E, patvirtins reglamentus, remiantis įprastinėmis teisėkuros procedūromis, nustatys e, procedūros, kurių pagrindų ir veiks tas humanitarnės pagalbos centras. Gerbiami kolegos, man atrodo, kad tai yra svarbi Lisabonos sutarties nuostata, kuri turėtų būti įtraukta į e, šį nuomonės projektą, kuris dabar yra aptariamas. Thank you. E, Europos piliečiams, ypač mūsų jaunimui, mes turime sukurti pagrindą, kad jie galėtų aktyviai e, dalyvauti aplink, kovos su klimato kaita projektuose, aplinkosaugos e, projektuose. Galbūt galėtumėm paminėti ir įvairius mokymo projektus. Pasimokykim iš jungtinių tautų patirties Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad visą tą mes galime užtikrinti, jeigu bus sukurtas tas e, savanoriškas ES humanitarnės pagalbos centras, apie kurį kalbama Lisabonos sutartyje. Ir man atrodo, kad visą tai galima taip pat įtraukti į šį tekstą. Ačiū. Ačiū. Dabar kolegė Liuzink. Ja, vielen Dank auch äh, in diesem. Ačiū. Aš taip pat pasisakau e, kaip šešėlinė pranešėja GUE frakcijos vardu. Norėčiau pasakyti, kad mes negalime pritarti nuomoniai tokiai, kokia yra dabar. Santykis tarp civilinių ir karinių pajėgų mūsų netenkina tai, koks koks yra apibrieštas dabar. Dar kitas dalykas. Pozityvus čia paminėtų elementų vaidmuo mums yra nežvelgiamas dėl tų mano jau minėtų priežasčių. Civilinės ir karinės struktūros, jų santykiai nėra tinkamai apibriežti, trūksta skaidrumo. Ir taip pat manyčiau, kad galėtume pastebėti labai stiprų demokratijos deficitą Europos išorės veiksmų tarnyboje. Kai dėl karinškių paramos krizės valdymui, dėl kreipimus į, į, į kariškius, kai tenka spręsti krizės, norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu civilinių pajėgumų nepakanka, o tai jau būtų problema, tinkamai reaguoti į katastrofą. Tai reiškia, kad trūksta politinės valios. Negamta čia ko nors kalta. karinis biudžetas būtų didinamas ne va tam, kad jos galėtų geriau dalyvauti krizių likvidavime. Aš manau, kad toks teiginys yra visiškai absurdiškas. Kaip tokį apskritai galima sugalvoti? Aš manyčiau, kad svarbu turėti lėšų, suprantama, kad būtų galima pasitelkti reikalingas priemonės stichinių nelaimių padariniams likviduoti, bet skirti tas lėšas kariuomenėje, kad jį reikalų esant pasirodytų tokio įvykio vietoje, man atrodo, yra tikrai nei šis, nei tas. Mes e, dar norėtume grįžti prie to, kas minima trečiajame punkte. Netgi jeigu atmestume tą sumaišymą įvairių priemonių, net jeigu nežiūrėtume į tai, aš manau, kad trečias punktas yra suformuluotas pakankamai pozityviai yra pasakyta, kad karinės priemonės turėtų būti paskutinis žingsnis pasitelkiamas krizėms spręsti. Bet tai prieštarauja ES politikai. Bandoma institucionalizuoti karinių ir civilinių priemonių taikymą. Ir sakoma, kad tai netgi turi būti uh, laikoma rimta priemonė sprendžiant krizės po katastrofų. Galėčiau paminėti Afganistano pavyzdį ir, ir kitų pavyzdžių. Vyko klausimai šio, ši, šiomis temomis ir organizacijų, pilietinių organizacijų atstovai sakė, kad būtent be kariškių intervencijos galima dirbti tinkamiausiai. Dėkui. Ta. Niekas daugiau neprašo žodžio. Komisija taip pat nenori kalbėti. Jeigu norite, prašom. Ačiū, aš esu Peter Belink, esu iš Europos komisijos atitinkamo generalinio direktorato. Dabar norėčiau pateikti savo keletą minčių dėl e, šio e, pranešimo. Komisija iš tiesų sveikina tai, kad Europos parlamentas e, domisi ekstremalių padėčių likvidavimo klausimais, nes šis klausimas aktualus e, mūsų piliečiams. Pagal apklausos duomenys 90 procentų piliečių nori, kad ES vaidintų šioje srityje aktyvesnį vaidmenį. Žinome, kokius, kokias rezoliucijas yra patvirtinęs Europos parlamentas dėl ES reagavimo ekstremalioms padėtims. Mes Europos komisiją numatome, numatėme e, biudžetą, pavyzdžiui, 2008-2010 metams yra skiriama apie 8 milijonus eurų, būtent kad būtų sukurtos tos ES greito reagavimo e, pajėgos. Reikėtų prisiminti tai, ką rašė Europos parlamentas savo rezoliucijoje 2010 m. vasario mėnesį. 2010 metai buvo iš tiesų niekuo neipatingi ir tik tai Pakistano nelaimė, jos eliminavimui mes siuntėme, mes suteikėme savo paramą. ES taip pat teko susidoroti su e, problemomis. Pavyzdžiui, Islandijoje įsiveržė ugnikalnis, e, potviniai užliejo keletą valstybių narių. E, Apskritai, ES civilės apsaugos mechanizmas šiais metais buvo aktyvuotas 20 kartų ir tai aišku tik tai oficialūs duomenys. Dabar, kadangi krizės tampa e, vis sudėtingesnės, labai svarbu, kad būtų daugiau dėmesio skiriama tų e, krizių eliminavimo mechanizmams. ES e, reikia e, sustiprinti ir įtraukti visą šį procesą į humanitarnės pagalbos programas. Civilinės saugos mechanizmas buvo puikiai panaudotas, tačiau dėl jo apribojimų Tai yra, kad pavyzdžiui, tas mechanizmas priklauso nuo valstybių narių indėlių, rodo, kad reikia šį mechanizmą tobulinti, kaip ir ką tik tai pasakė kai kurie parlamentarai. Artimiausiais mėnesiais komisija parengs pasiūlymą Europos parlamentui dėl civilinės saugos gerinimo. Tai yra parengs komunikatą. Nereikia pamiršti, kad e, už, už ką atsakingas pirmiausia kas atsakingas už, šias, už e, civilinės saugos mechanizmą. Tai yra valstybės naras. Šiuo metu valstybių narių pajėgų panaudojimas priklauso nuo ES valstybių indėlio. Dabar iš tiesų kartais sprendimai nėra pakankamai greitai primami. Tokiose situacijose, kuriuose svarbi kiekviena valanda, reikia užtikrinti, kad ES net greitai pateiktų savo paramą. Taigi dabar reikia pagalvoti apie galimus nelaimių scenarius, pagalvoti, kokius išteklius turi valstybė narė, narės, taip pat e, paprašyti valstybių narių, kad jos e, skirtų tam tikrą išteklių rezervą, kuris galėtų būti panaudotas susidarius ypatingai situacijai. Taip pat reikia pagalvoti apie logistinius e, dalykus kaip turėtų būti pateikia, suteikiama ta ES parama pažiūrėjau, trečiosiuose šalyse. Europos komisija užtikrintų koordinavimą e, e, visų nacionalinių valstybių veiksmų. Tai ir taps ES civilinės saugos mechanizmo esme. Dabar reikėtų atsižvelgti tai, kas rašoma Oslo gairėse, kad e, iš tiesų kartais galima pasinaudoti kariniais pajėgumais, tai yra e, kariniu transportu ir kitais ištekliais. Mes siekiame, kaip geriau galima būtų papildyti kariniais ištekliais kitą mūsų paramą. ES iš tiesų efektyviai eliminavo ekstremalias padėčias, padėtis, tačiau ne visada tai buvo mano, matoma, o ES piliečiai turi žinoti, kaip ES teikia paramą. Aš paminėjau komunikatą, kuris yra tik tai pirmasis žingsnis. Kitais metais Europos komisija pateiks teisėkuros pasiūlymus, e, kurie turėtų įgyvendinti pateiktus pasiūlymus komunikate. Aktyviai bendradarbiausime su Europos parlamentu, e, kuriant teisėkuros pasiūlymus ir laukiame jūsų paramos, tvirtinant tuos e, Europos teisės aktus, kurie įgyvendintų ambicingas idėjas. Ačiū. Pranešėja, prašome. I'd like to thank all the colleagues who contribute. Leiskite padėkoti visiems kolegoms prisidėjusiems prie šių diskusijų. Lauksiu pakeitimų, kuriuos be abejo atspindėsiu savo pranešime. Kai dėl karinių pajėgumų panaudojimo kaip paskutinės priemonės. Nenorėčiau leisti dėl šio aspektų ideologinės diskusijas, tačiau aš manau, kad ES yra labai svarbu pasinaudoti visais turimais gebėjimais, turimais ES viduje. Mes kalbame apie karinius pajėgumus ir apie jūs kalbėdami mes nekalbame apie tai, kad šoksim ir pradėsim karą kuriam nors regione. Ne, tikrai ne, mes norime, kad tie pajėgumai būtų panaudoti pagal atitinkamus suteiktus toms pajėgoms įgaliojimus. Kolegos be abejo gali teikti pakeitimus ir ne, jeigu reikės išbraukti kažkokias dokumentų dalis, galime dėl to diskutuoti ir jeigu esam tai padaryti. Europos komisija šiek tiek paminėjo komunikatą, kuris dabar rengiamas, mes laukiame jo kitų metų pradžioje, kad galėtume su juo susipažinti. Svarbu pabrėžti yra štai ką. Mes esame tie, kurie rengia bendrą pranešimą ir kartu su komisija bendradarbiauti, rengiant bendrą dokumentą, būtų tikrai įdomu. Dėkui. Dėkuoju. Spalio 7 dienos 12 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas. 27-8 spalio bus balsuojama komitete. Septintas punktas. Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Tai yra e, pono Pejan e, pranešimas, jisai nuomonės referentas parlamentas bendro sprendimo procedūroje čia dalyvauja ir čia bus remasi taip pat išmintingųjų e, komiteto kuriam pirmininkauja Mišel Kandesiu e, ataskaitos išvadomis. Kad čia Europos e, investicijų banko vaidmuo šiame kontekste, kaip matome, labai svarbus ir nepamirškime, kad yra kitas institucinis e, dalyvis, tai yra išorės veiksmų tarnyba ES ir jisai taip pat čia bus neišvengiamas pašnekovas, nagrinėjant šitos klausimus susijusius su Europos investicijų banku. Dabar žodis e, ponui Pejon, nuomonės referentui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs jau pasakėte svarbiausius aspektus. Aišku, kad e, užsienio reikalų komitetui labai svarbu tinkamai vadinti savo vaidmenį E, bendraujant su biudžeto komitetu, kuris yra kompetentingas komitetas čia. Tačiau e, čia turim nepamiršti, jog e, Europos investicijų bankas yra labai svarbi institucija Europos Sąjungai šioje srityje. Ir kaip jūs sakėte, parlamentas čia dalyvauja bendro sprendimo procedūros kontekste. Jau Buvo kreiptas į Teisingumo teismą beje dėl e, dalyvavimo šioje procedūroje ir reikia užtikrinti, aišku, kad bendradarbiavimas visais lygmenimis būtų tinkamas šitos procedūros kontekste ir kad mes tinkamai galėtume atspindėti savo poziciją. Europos e, investicijų bankas, turint omenyje naujus duomenys, naują situaciją. Kaip jūs žinote, dabar yra mąstoma šitais aspektais. Jūs minėjote išmintingųjų komitetą, kuriam pirmininkavim Mišelis Kamdėsių išvadas. Mes turim galvoti apie finansinės priemonės ateičiai, kuriamis naudosis ES šioje srityje. Kaip jūs žinote, komisija savo pasiūlyme pateikė penkis esminius e, pasiūlymus. Tai yra padidinimas dviem milijardais eurų finansavimo tiems projektams, kurie susiję su klimato kaita, su kova su klimato kaita. Tai visiškai sutampa su ES politika. Toliau antras e, dalykas, apie kurį mažiau žinoma, galbūt tai yra darbo profilio pasikeitimas Europos investicijų banke. Tai yra daugiau horizontalių tikslų fiksavimas ne tiek e, regioniniam, regioniniam ar geografiniam kontekste, kiek e, abstrakčiau. Toliau e, ekonominės socialinės struktūros plėtojimas vietinių, mažų ir vidutinių įmonių parama, regioninė parama. Kaip žinom, tai yra svarbus veiklos barai. Toliau sąsaja tarp e, visų e, šio banko finansuojamų projektų ir ES e, išorės politikos. Ir taip pat šio banko gebėjimų sustiprinimas. Penktas pasiūlymas komisijos yra išplėtimas į penkias naujas valstybės - Islandiją, Baltarusiją, Irakas, Uganda ir Libija. Mes turime dabar giliau pamastyti šiais aspektais ir pagalvoti apie naują finansinę perspektyvą ir būsimus įgaliojimus. Pirmas dalykas. Jeigu mes norime, kad Europos investicijų bankas tinkamai vadintų savo vaidmenį ir mūsų politikos būtų veiksmingos, tai mes turime sustiprinti šį finansinį instrumentą ir smarkiai pakelti finansavimo viršutinę ribą. Ir kadangi penkios naujos valstybės atsiranda ir kadangi dabar didinamas finansavimas finansiniam perspektyvam, E, ir, ir kadangi čia kalba sukasi apie tos nuostolius kylančius dėl suteiktų garantijų ir paskolų, mes manome, kad e, šis e, bankas turi plėsti savo veiklą, tačiau kita vertus, kalbant konkrečiai apie tuos projektus ir paskolas, tai ne, vis, ne visiems jiems yra suteikiama ES garantija Taip pat čia galime paminėti finansavimo padidinimą 500 e, milijonų eurų mikro paskoloms. Ir kaip sakiau, dabar grįžtant prie viršutinės finansavimo ribos pakelimo ir prie kitų aspektų, reikėtų taip pat e, iš naujo įvertinti ir metodologinius kai kuriuos aspektus. Galbūt mes turėtume turėti galimybę geriau e, sekti ir, ir stebėti vykstančius projektus, kad galėtume tinkamiau juos vertinti. Kaip žinome, tai implikuoja, jog e, e, žmogiškųjų išteklių padidinimą šiame banke neišvengiamai. Ir e, turint omenyje, kad buvo nemažai kritikos šio banko atžvilgiu, į kai kurią kritiką jau atsižvelgta ir pilietinė visuomenė, ir nevyriausybinės organizacijos beje yra pateikę savo kritikos taip pat, tad mes e, turėtume labai atidžiai stebėti, jog e, šis bankas tikrai e, būtų pakankamai budrus ir e, užkirstų kelią, bet e, kokiam mokesčių vengimui. Mes manome, kad mūsų komitetas turi aktyviai dalyvauti diskusijoje šiame kontekste. Visų pirma, mes turime kalbėti apie finansinių instrumentų racionalizavimą. Kaip jūs žinot, jau daug iškilių asmenybių yra pasisakiusios apie šituos aspektus, kalbėdamos apie Europos e, plėtros ir Vystimo banką, bei apie Europos investicijų banką ir sąsajas tarp jų. Taip pat turėtume racionalizuoti šios finansinius instrumentus, galvodami apie vystimosi e, politiką, vystamą į bendradarbiavimą. Mes manome, kad e, toks pasiūlymas eina tikrai tinkama linkme, su sąlyga, kad ES galės tinkamai kontroliuoti tai, kas vyksta šioje platmeje. Taip pat kitas svarbus aspektas, kuris jau buvo aptartas mūsų komitete, tai yra Europos investicijų banko veiklos regionalizavimas. Mes jau kalbėjom apie Viduržėmio jūros banką šiame kontekste ir mes manom, kad reikia didinti veiksmingumą, ir tinkamai pasirinkti partnerius, nes ir, ir dėl šitų dalykų taip pat kyla tam tikro susirūpinimo panaudojant finansinius instrumentus, bet kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, yra išorės veiksmų tarnyba e, dabar ir pateikdami savo pasiūlymus mes jau visiškai atsižvelgiame į tai ir norime, kad išorės veiksmų tarnyba dalyvautų tinkamai tame bendradarbiavime, komisija išorės veiksmų tarnyba, Europos investicijų bankas, kad visi šitie dalyviai tinkamai bendradarbiautų tame e, procese ir mes jau atsižvelgėme išorės veiksmų tarnybos vietą visame tame. Dėkoju. Dėkoju už e, aišku ir e, veiksmingą pristatymą. Dabar kolega Džernaku prieš duoti žodį šešėlinį pranešėjui. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis pranešimas ir dvi mūsų komiteto nuomonės yra labai įdomus dokumentai. Kodėl? Todėl, kad mm, jų būdu mes pažymime, kaip išorės veiksmų tarnyba įtakos tiesiogiai ES užsienio politiką, kai kalbam apie ES interesų apsaugojimą ar plėtojimą. Mes sulaukėme iš mitingųjų komiteto nuomonės ir mes jos dėka taip pat galime vertinti, ar iki šiol vykdoma politika buvo sėkminga. Ar tikrai pavyko suteikti garantijų trečiosioms valstybėms. Dabar dėl klausimo esmės. Pirmasis kylantis klausimas būtų toks. Ar ES interesai visada atitinka besivystančių šalių interesus? Regis ne, ne visada. Kas laikoma ES interesais, kai kuriais atvejais gali sutapti su besivystančių šalių interesais, bet, kaip jūs sakiau, nebūtinai. Antra, dar vienas klaustukas. kiek iš tiesų mūsų vystomoji politika yra sėkminga. Jeigu pažvelgsime, kaip vystosi situacija, o aš tą darau nuo 83 metų, tai teks konstatuoti, kad ne viskas yra aišku. Nebūtinai yra akivaizdu, kad vystomoji politika ES įgyvendama buvo sėkminga. Na taip, ši politika veikė ir tarnavo pirmiausia ES ir jos partnerių ekonominiams interesams. Tačiau ar galima būtų teikti, kad ši politika pasiekęs jai keliamus tikslus? Gal irgi nėra iki galo aišku, kaip čia buvo. Vystimosi komitetas, aišku, dar turės galimybę tarti savo nuomonę. Mūsų kolega Pejum išdėstė teisingai visus motyvus. Jis be kita ko kalbėjo apie lėšas, kurios galėtų būti skirtos smulkesniems darbams projektams. Aš norėjau pabrėžti štai ką. Daugelį metų mes investavome, remdamiesi vietos organizacijomis, nevyriausybinėmis pirmiausia, institutais vykdančiais ekonominio pobūdžio veiklą. Ir čia aš turiu tam tikrų abejonių, aš nežinau, ar galima pasitikėti tomis vietos organizacijomis, ar jos tikrai sėkmingai dirbo. Nežinau, ar jos dirbo taip veiksmingai, kaip būtų turėjusios. Tad manyčiau, kad reikia investicijų projektus finansuoti atsargiai. Na, aišku, tie smulkus projektai gali būti labai svarbus, ypač kovojant su skurdu. Tačiau, kaip jau sakiau, finansuoti juos reikia atsargiai, įmantis visų apsisaugojimo uh, nuo sukčiavimo priemonių. Kolegos pranešime norėčiau grįžti prie dar vieno dalyko, prie konstatuojamosios dalies. Jeigu uh, sakiau, kad yra klausimų, tai tarp tų, tarp tų klausimų norėčiau paminėti ir dar vieną. Ar pakankamai pabrėžiamas Europos investicijų banko vaidmuo ir jo gebėjimas bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba. Klausimas, o kas vykdys kontrolę? Galbūt, pavyzdžiui, ne tik vystimosi komitetas, bet ir mūsų galėtų tokią kontrolę vykdyti. Dėkoju. Grazie, kolega Džanakul. Prašome. Dėkoju. Dabar e, šešėlinis pranešėjas, ponė Autala. Dėkoju, pirmininkė. Svarbu suprasti e, tą visą investicinio banko finansavimą, kuris praeitie buvo iš tiesų daug didesnis. Be to, e, šiuo metu Europos investicinis bankas finansuoja projektus visame pasaulyje, tad iš tiesų reikėtų pagalvoti, kaip pagerinti nuoseklumą siekiant uh, įgyvendinti ES užsienio politikos tikslus. Vienas iš svarbiausių elementų yra e, sustiprinti šios struktūros e, veiklą vystimosi srityje. Ir atrodo, kad kol kas e, šioje srityje mes teigiamų rezultatų neižvelgėme. Norėčiau pasiūlyti E, kad reikėtų iš tiesų įvertinti e, projektų vertingumą prieš suteikiant jiems finansavimą. Prieš padidinant ES garantijas Europos investicijų bankui reikėtų pažiūrėti, kaip visa tai dera su ES išorės veiksmų politika. Nevyriausybinės organizacijos iš tiesų sunkiai dirbo, kad padidėtų Europos investicijų banko skaidrumas. Pereitą savaitę aš e, e, bendravau su Europos e, ombudsmenu ir uždaviau jam klausimą, kaip Europos parlamentas ir Europos Sąjunga galėtų sustiprinti piliečių teisę žinoti daugiau apie veiksmus trečiose šalyse. Jis pasakė, kad kai jis bendrauja su Europos investicijų banko atstovais, jis visada akcentuoja prieigą prie informacijos, kad piliečiai turėtų e, gauti informaciją apie didelius projektus, kurie yra finansuojami Europos investicijų banko. Tad norėčiau, kad e, Europos parlamentas bei mūsų komitetas pritartų Europos ombudsmeno idėjai. Dar vienas dalykas. Kai kurie dideli projektai gali turėti pasiekmių aplinkai. Ir aišku, tam daug dėmesio skiriama atliekant poveikio analizę. Tačiau tie projektai taip pat gali turėti e, pasiekmių sprendžiant regioninius konfliktus ir į tai reikia atsižvelgti atliekant poveikio analizę. Taigi prieš suteikiant pritarimą dėl finansavimo padidinimo reikėtų akcentuoti e, viso to suderinamumą su ES išorės veiksmų politika. Dar vienas dalykas, ką reikėtų pabrėžti, reikia užduoti klausimą, ar mes e, leisime įtraukti Baltarusiją į tų šalių sąrašą, kurios gali prašyti lėšų projektams finansuoti iš Europos investicijų banko. Taigi šis klausimas yra aktualus. Pranešėja, pranešėja kalbėjo apie 500 milijonų mikro kreditams. Tačiau iš tiesų reikės stiprinti pačio banko struktūras, kad iš tiesų užtikrintume, kad e, skirtos lėšos leis, padėti, e, leis pasiekti mums užsibrieštų tikslų. Ačiū. Kolega Huntis. Žodis kolegai Huntis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijos nuomonė dėl šio e, dokumento yra labai teigiama ir mes dėkojam dokumento autoriai. Bet e, turime pasakyti, jog mus šiame kontekste labiausiai domina trys aspektai. Visų pirma, sąsaja tarp e, šio dokumento ir kolegų pasisakymų. Tai yra sąsaja tarp e, Europos investicijų banko ir ES e, vykdomų politikų. Kaip jūs žinote, mūsų frakcija ne visuomet e, sutinka su tomis tendencijomis, kurios e, vyrauja ES vystomai bendradarbiavimo kontekste. Ir kartais mes labai rezervuotai žiūrime į investicijų banko veiklos kai kurios aspektus ir todėl mes manom, kad reikėtų keisti kai kurios e, iš, iš minimų aspektų. Dokumente sakoma, jog ES e, išorės politikos e, tikslai ne visuomet sutampa su uh, tų valstybių, kurios mes teikiam pagalbą e, tikslais vystimosi srityje. Turint omenyje socialinį ar kitą tokių valstybių kontekstą, turim konstatuoti, jog kartais kyla socialinės įtampos tose šalyse, kurios nesumažina Europos investicijų banko e, projektai ir, ir veikla. Toliau kitas aspektas e, - tiesioginės ir netiesioginės sąsajos tarp e, Europos investicijų banko veiklos, finansavimo ir išorės e, veiksmų ES. Pranešėja sako, jog išorės veiksmų tarnyba turi dalyvauti parengiamajame darbe rengiant įvairiausius projektus, tačiau, kaip žinote, mūsų grupė labai rezervuotai žiūri į šios e, struktūros, šios tarnybos vaidmenį. Ir, kaip žinote, dabar yra diskutuojama apie strateginius aspektus ir atitinkamas priemonės šiame kontekste. Ir mes e, dabar nukastaujame, kad e, šie aspektai gali čia daryti tam tikrą neigiamą įtaką. Taip pat e, yra siekiama šito dokumentu, kad parlamentas aktyviau dalyvautų minimame procese Mes, aišku, palankiai žiūrime į kai kuriuos aspektus, kurie čia minimi, pavyzdžiui, dėl viršutinės finansavimo ribos e, pakelimo, e, o kalbant apie garantijas, mes manome, kad jos turėtų neapimti visos veiklos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų būti e, susijus su kokiu nors e, sukčiavimu ar su mokesčių vengimu. Mokesčių vengimas ar sukčiavimas mokesčių srityje turėtų e, turėtų būti absoliučiai eliminuojamas iš šitų dalykų, nors tai ir yra e, sienų, valstybių sienų nepripažįstantis e, reiškinys. Mūsų e, frakcija pateiks e, dar atitinkamų pasiūlymų ir pakeitimų šitais klausimais. Toliau dėl įvairių statinių finansavimo bei dėl projektų finansavimo siekiant kovoti su e, klimato kaita, tai mes kol kas e, nesame įsitikinę šitų projektų veiksmingumu. Dėkuoju. Dabar e, žodis ponui Salafrankos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai manau, kad Europoje ir pasaulyje ekonominė situacija e, turi įtakos tarptautinėms organizacijoms. Jeigu finansinė organizacija nesugeba atsižvelgti į finansavimo egzistuojančius poreikius, tai tuomet nebegalima sakyti, kad ši organizacija ekonominių požiūrių teikia kokią nors naudą. Nors aš ir pritariu mūsų kolegos Pėjum parengtai nuomoniai nors ir pritariu tam, kad reikia padidinti numatytą skirti lėšas, tai aš vis tiek turiu klausimą, ar tai tikrai padės išspręsti egzistuojančius vietoje poreikius, kuo tai padės vietose konkrečiose žmonėms. Ar tikrai ES matomumas pagerės nuo to didesnio lėšų skirimo? Jeigu pavyktų padidinti mūsų įtaką tame regione. Reikėtų, kad ES veiksmai būtų labai efektyvūs. Tuo tarpu kol kas aš galvoju, kad tie pinigai bus išvaistyti, nepasiekus jokių konkrečių rezultatų. Tad ką daryti? Kai problemos yra didžiulės, ar Danijoje, ar Belgijoje, ar Graikijoje, Italijoje, ar Vokietijoje, kai situacija tokia rimta, prašyti lėšų padidinimų. Tuo tarpu, kai kitos šalis raginamos taupyti, nežinau, ar tai yra teisinga. Tiesiog gal momentas yra blogai parinktas tų papildomų lėšų prašymui. Galiausiai, ar tos lėšos tikrai nebus išvaistytos trečiosiuose šalyse ir be jokių rezultatų. Nes nežinau, ar tų rezultatų pasieksime, greičiausiai ne. Tad svarbus du dalykai. Arba mes bandom pasižiūrėti, kaip būtų įmanoma. Įtraukti mažas ir dines įmonės į šios projektus, nes jos taip pat kenčia daug krizės. Ir jos galėtų susilaukti, pavyzdžiui, finansavimo iš Europos rekonstrukcijos plėtros banko ar Europos investicijų banko. Arba priešingų atveju reikia tiesiog riboti mūsų veiksmus. Dėkui. E. Prima di lasciare la parola al... Prieš suteikdamas žodį komisijos atstovai ir Europos investicijų banko atstovai ir taip pat ponui Pejo, baigiamajam žodžiui, norėčiau e, pasakyti, jog pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 7 diena 12 valanda. Jeigu niekas daugiau neprašo žodžio, tuomet dabar suteikiu žodį ponui Kazonį, Kieron Kazonį. All... Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Pejon už pranešimą, kuriame yra daug naujovių. Taip pat norėčiau padėkoti ir e, kitiems už e, išsakytą paramą komisijos pasiūlymo atžvilgio. Dėl finansinių aspektų, e, kurių atžvilgių pakeitimus pateikė ponas Pejon, norėčiau pritarti jam dėl to, kad reikėtų e, peržiūrėti garantijų suteikimo tikslus. Iš tiesų, reikėtų įvertinti prieš tai projektų riziką, kurie bus vėliau finansuojami. Ir e, atliekant poveikio įvertinimą, žiūrėsime, kaip e, tie po, e, projektai e, paveiks ir mūsų ES biudžetus. Dabar, kai dėl pono Pejam pasiūlymo pasinaudoti tam tikromis galimybėmis. Tačiau turiu pasakyti, kad jos gali būti aktyvuotos remintis kitų te teisinių pagrindų. Dabar dėl mikrofinansų, mikrokreditų aspekto. Jeigu nauji galiojimai reikš, kad reikės sumažinti egzistuojančias maksimalias ribas, nes žinome, kad taryba iš tiesų nenori didinti maksimalių ribų, tada mes iš tiesų turėsime bejonių dėl naujų galiojimų. Bet jeigu mes pasakysime, kad e, e, iš tiesų mikrokreditai gali būti suteikti, E, mažoms rytinėms kompanijoms, tada tokį dalyką mes veikintume. Toliau dar vienas dalykas, aišku, atsižvelgiant į ateinančią finansinę perspektyvą, mes galėtume e, skirti laiko pamastymui ir aptarti Europos parlamento pasiūlymus. Tačiau norėtumėm iš tiesų, kad būtų pateikti konkretus pasiūlymai. Ir e, dėl jūsų, pavyzdžiui, ką jūs kalbate apie ryšį tarp Europos išorės veiksmų tarnybos ir e, Europos investicijų banko. Taigi tiek būtų. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dominik de Krankur iš Europos investicijų banko, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti šiam e, komitetui, kad e, jis aptarė e, klausimą susijusiu su Europos investicijų banku. Iš tiesų, bankas sveikina tokias diskusijas, nes mes pritarėme komisijos pasiūlymui Pradžioje norėčiau pasakyti, kad e, mūsų veikla, kur yra vykdoma už ES ribų, yra skirta paremti ES politikoms. Tai yra tokia yra Europos investicijų banko egzistavimo esmė ir būtent to mes ir siekiame. Šiandieną e, jūs e, pasakėte, kad penki komitetai aptarė šį pasiūlymą ir e, tai rodo, kad mes iš tiesų norime dalyvauti dialogė ir būti ats, e, užtikrinti mūsų banko atskaitomybę Europos parlamentui dėl mūsų gyveninamos veiklos. Turiu pasakyti, kad mes aktyviai bendradarbiaujame ne tik tai su taryba, su komisija ar su Europos parlamentu, tačiau ir su audito rūmais bei bendradarbiaujame su Europos ombuds, ombudsmenu, su kuriuo esame sudarę konkrečius e, susitarimus. Pavyzdžiui, kad e, Europos ombudsmenas gali e, susipažinti su Europos investicijų bankų veikla. Taigi toks yra pirmasis pastebėjimas, kad mes veikiame už ES ribų, kad būtų įgyvendintos ES politikos. Antras dalykas. Tai yra, kalbėsiu apie mūsų veiklą. Atrodo, kad egzistuoja bendras susitarimas, kad e, Europos investicijų bankas neturi tapti plėtros banku jis turėtų sustiprinti e, Europos investicijų banko finansuojamų projektų vystimos aspektą. Taigi tą dalyką norime akcentuoti, kad Europos investicijų bankas yra institucija, kurioje e, darbuotojų ištekliai yra riboti. O mūsų bankui vystytis reikės padidinti ir darbuotojų skaičių. Dabar, kai dėl skurdo mažinimo, iš tiesų mums tada reikėtų užtikrinti didesnę prieigą prie mūsų projektų, kurie įgyvendinami atskirose valstybėse. Kai dėl maksimalių ribų, jūs apie tai daug kalbėjote. Aišku, mums kyla problemų. Dėl ko kyla tos problemos? Todėl, kad Europos parlamentas ir tarybos prašymu e, dalį savo veiklos per, per orientavo, kad daugiau būtų dėmesio skirta krizės eliminavimui. Ir dėl tos priežasties galiu pasakyti, kad mums dabar trūksta išteklių pavyzdžiui, teikiant paramą šalims kandidatams. Taigi, kaip visas tas problema. Norėčiau paraginti gerbiamus kolegas, kad jie apžvelgtų įvairias e, sriti, sritis, kad pavyzdžiui galima būtų pagi, padidinti proporcingai lėšas skiriamas tam tikroms šalims, po to padidinti e, rizik, rizikingų projektų įgyvendinimui skiriamas lėšas arba, pažiūrėjau, perskirstyti lėšas tarp skirtingų regionų, jeigu vienas regionas lėšų neįsisavina, jas būtų galima perkelti kitam regionui. Taip pat turiu pasakyti, kad Europos investicinis bankas priemė labai aiškę poziciją, e, kaip tai pripažino ECOFIN taryba, kad mes esame visų Europos in, e, finansinių institucijų viršuje. Mes manome, kad mūsų politika kartais griežta priverčia projektų autorius kreiptis į kitas institucijas, gaunant, norint gauti finansavimą. Galbūt kai kurių problemų mes nesugebėsime išspręsti dabartinėje vidutinio laikotarpio pežiūroje, bet ateityje. Aišku, mes dabar norime sukurti bendradarbiavimo dialogą, kaip ir siūlo e, pranešėja su kitomis finansinėmis institucijomis. Ačiū. Ha chiesto di intervenire il collega Salafranca. Kolega Salafranca paprašė žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad e, taip vėlai įsijungiu iš, į šią diskusiją. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Pejo už e, pateiktą nuomonę. Kaip jūs teisingai sakėte, 10 procentų šio banko paskolų e, skirtos e, įvairių projektų trečiosiuose e, valstybėse finansavimui. Todėl išorės dimencija čia iš tikrųjų yra svarbi. E, Mes taip pat turime pabrėžti ir finansavimo ES teritorijoje e, e, aspektą. Bet e, noriu pasakyti, jog turime būti labai atsargus, kuomet kalba sukasi apie šio banko projekto finansavimą trečiosiuose valstybėse. Ir čia reikia atskirti įvairius aspektus - kaiminystės politiką, E, asociacijos sutartis e, su e, Centrinės Azijos valstybėmis, su Kinija, Indija, Latino Amerika, vystamojo bendradarbiavimo klausimus. Mes turime būti labai atsargus čia, rengdami įgaliojimus Europos investicijų bankui. Mes turime taip pat atsižvelgti į finansinės perspektyvas ES. Ir turime nepamiršti naujos pusiausvėros geografinės susidariusios tarptautinių mastu. Visa tai turi būti labai gerai apgalvota ir tai turi sutapti su mūsų įsipareigojimais. Tai tiek norėjau pasakyti. Norėjau paprasčiausiai atkreipti dėmesį į šį aspektą, kuris man nuomonė labai svarbus. Dėkuoju kolegai Salafrankai. O dabar suteiksiu žodį e, ponui Pėjom, kad jisai galėtų atsakyti į pateiktus klausimus ir komentarus. Ir norėčiau jį pasveikinti taip pat. E, pateikus puikų dokumentą, kuris yra labai puikiai subalansuotas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems. Visų pirma, e, kolega Salafranka e, e, raginamas būti atsargiais. Mes taip pat dirbame apie tai galvodami. Mes puikiai suprantame, jog visi šitie dalykai yra be galo sudėtingi. Ir kiti kolegos taip pat sakė, teisingus dalykus. Mes e, rengdami dokumentą visų pirma kėlėme klausimą, koks yra tikrasis tikslas, nes dažnai girdime, formuluojant tą klausimą taip, koks yra tikrasis tikslas, ar yra visamasis bendradarbiavimas, vystimasis, ar ES ekonominiai interesai nes tose teritorijose mes turime ir ekonominių konkurentų ir neturime būti visiškai naivus ir turim ne, susirišti savo rankų šito požiūriu. Tad e, tokia yra visa ta logika ir e, kartais, aišku, šitie dalykai gali neprieštarauti vienas kitam, bet kartais gali ir prieštarauti. Tad turime siekti savo tikslų, visų pirma, vystamojo bendradarbiavimo tikslų, tačiau turime galvoti apie ES finansinį ir e, ekonominį e, tikslą. Nes ten yra didelių valstybių, kurios yra mūsų konkurentės. Toliau e, klausimas, ar mūsų e, visuomenio bendradarbiavimo politika yra pakankamai matoma. Tas klausimas kilo, kuomet kalbėjom apie artimuosius rytus. Europa duoda daug daugiau e, finansavimo šiame kontekste negu kiti Tačiau, aišku, galbūt ne visuomet tai yra matoma ir ne visuomet mūsų pastangos yra atlyginamos e, tinkamai. Bet mes nepamirštame šito aspekto. Toliau e, dėl pakeitimų ponė Otala. E, skaidrumo užtikrinimas reikia to siekti nuolat. Ir mes to prašome ir man atrodo, jog siekdami užtikrinti geresnį koordinavimą, e, E, veiklos ir veiksmų koordinavimą bendraujant komisijai ir Europos investicijų bankui ir Europos parlamentas e, savo ruoštų nori eiti dar toliau. Mes norime, jog dėl mikro paskolų, beje, mes nenorim, kad čia būtų kažkokios e, sumos fiksuojamos, bet kad būtų taikomos skaidrios procedūros, veiksmingos procedūros taip pat. Ir šiame e, kontekste, aišku, turime atsižvelgti ir į naujos tarnybos atsiradimą ir užtikrinti, kad parlamentas dalyvautų tame procese tinkamai, nes biudžeto klausimais mes dalyvaujam bendro sprendimo e, procedūroje, bet neturim kažkokio komiteto, kuris e, priimtų sprendimą dėl projektų tiesioginio įgyvendinimo. Kita vertus, Man atrodo, jog mes jau pasiekėm tinkamą konsensusą dėl dviejų papildomų milijardų e, skiriamų kovai su klimato kaita. Visos pastabos ponos, ponos Otala, pono Otakis ir, ir kitos buvo visiškai logiškos ir teisingos. Ir dar pasakysiu ponui Salafrankai baigdamas, jog e, mes e, turime būti labai atsargus ir dėmesingi, nes finansiniai e, sunkumai gali kilti tiek trečiosiuose valstybėse, tiek ir e, Europos Sąjungoje. Mes nenorime priboti mūsų išorės politikos. Aišku, mūsų ekonominės politikos e, pagrindiniai aspektai yra susijęs su mūsų teritorija, tačiau jie yra taip pat susiję ir su trečiosiomis valstybėmis. Ir mes turime nedaryti čia E, klaidų. Ir aišku, turim atsižvelgti į tam tikrus ekonominius e, trūkdžius, sunkumus, bet kita vertus turime galvoti, kur mūsų įmonės gali e, dirbti, nevaisant tų sunkumų, kur mums tai būtų naudinga. E, pone Otela ir kiti kolegos e, palėtė tą aspektą. Tai yra labai svarbus aspektai tiek mūsų vertybėms, tiek mūsų e, e, ekonominiai veiklai. Dėkoju. Dabar pername prie paskutinio darbo tvarkės punkto. ES požiūris Irano e, klausimų. Pranešėjas yra Bastian Belder. Mėly kolegos, e, padėtis Irane ir toliau kelia didelį nerimą tiek e, vidaus politikos požiūrių, tiek ir dėl brandolinių e, klausimų. Atrodo, jog nepaisant e, tartautinės bendruomenės dedamų pastangų, vis dėlto padėtis e, nesikeičia. E, Vokietija, Prancūzija, JAV ir Rusija, kita vertus, su Kinija taip pat dėjo čia daug pastangų. 2010 m. birželio mėnesį buvo jungtinių tautų rezoliucija priimta 929, kur yra kalbama apie sankcijas, taikomas jungtinės ES, e, Japonijos, Kanados e, ir jungtinių valstijų. Dabar e, pono Belder pranešimas kaip tik yra susijęs su tuo kontekstu ir paliečia tos labai delikačius santykius tarp ES ir Irano. Europos parlamento delegacija buvo nuvykus jai Loch Mirel uh, E, vadovavo. Jis beje yra dabar salėje. Atsiprašau, šita e, misija turėjo vykti e, sausio mėnesį, tačiau jinai buvo anuliuota dėl Irano institucijų e, sprendimo. Ir lieka dar pakankamai abejonė, ar iš viso pavyks tą, tą, tą misiją įgyvendinti šį mėnesį, kaip kad e, buvo anksčiau numatyta. Duosiu, suteiksiu žodį ponui Belder. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Vyko intensyvus klausimų nagrinėjimo laikotarpis ir dabar norėčiau labai trumpai pristatyti savo dokumentą, pusės jo turėjau atsisakyti. Tad jums pristatysiu savo išvadas dėl ES ir Irano santykių. Aiškumo labui padalinsiu savo pranešimą į keturias dalis, kur pirmoji bus vidaus padėti žmogaus teisės, paskui branduolinė programa ir problema, ir galiausiai išorės santykiai, kuriuos plėtoja Iranas. Pradėsiu nuo vėdaus padėties Irane. Akivaizdu, kad Irano vyriausybė susiduria su daugeliu smarkių iššūkių. Pirmiausia, E, bandoma, vyksta politinis judėjimas, tam tikras socialinis, ekonominis nepasitenkinimas kyla ir jis yra taip pat negeras reiškinys stabdantis procesus šalies viduje, ekonominė situacija blogėja, politinė taip pat visuomenė tampa vis labiau nerami. Situacija tikrai nepadė, nepavydėtina. Ir dabar politinis režimas turi priimti tos iššūkius, atsiskaityti žmonėms. Prezidentas Ahmedinė Džadas laimėjo e, rinkimus ir po tos grausmingos pergalės dabar ne viskas yra taip gražu. Ahmedinė Džadas rėmėsi islamo gvardiją, taip vadinama, tikėdamasis jos dėka e, atremti revoliucinį pasipriešinimą. Žalioji banga filme yra kalbama apie šią padėtį labai detaliai. Jeigu visą tai perkeltume į ekonominių interesų kontekstą, tai padėtis būtų dar sudėtingesnė. Revoliucijos gvardija, islamo revoliucijos gvardija tampa valstybė valstybėje. Žalesis judėjimasgi. Po rinkimų iškėlė šūkį. Kuo, ta, kuo pavirto mano balsas atiduotas rinkimuose ir kur dingo naftos pinigai. Žmogaus teisų pažeidimų taip pat yra nelabai gausu. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Taryba ir komisija turėtų Iranui pateikti konkretų sąrašą, pažeidimų padarytų sąrašą ir turėtų šios šalies pareikalauti atlikti tyrimus dėl žmonių kalinimo, dėl teismų sprendimų. Paskui reiktų vykdyti spaudimą Irano valdžiaus struktūroms, kad jos atkreiptų dėmesį į tai, ką sako jungtinių tautų ekspertai, kad šie galėtų nuvykti į Iraną. Ir dar trečiasis įmanomas dalykas būtų paremti žmogaus teisių aktyvistus. Ketvirtoji rekomendacija būtų tokia. Reikėtų ginti pagrindinę teisę religijos laisvę. Oficialių vizitų yra ne metu, reikėtų pateikti sąrašus aukų nukentėjusių nuo žmogaus teisų pažeidimo. Be kita ko reikėtų pareikalauti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti Reikėtų vėlgi pateikti konkrečius asmenų sąrašus tam tikslui. Tai yra labai svarbu reikalauti konkrečių dalykų. Be kita ko, taip pat reikėtų paremti Irano internetinių blogų vadinamųjų kuriejus, nes jų padėtis tikrai nepavydėtina nuo praėjusių metų birželio mėnesio įvykių. Dar viena pastaba kontaktai tarp mūsų parlamento deputatų ir Irano parlamento kolegų. Mažylis, taip vadinasi, Irano parlamentas. Tie kontaktai turėtų padėti gerinti padėti žmogaus teisų srityje. Brandolinė problema. Antroji mano pranešimo dalis. Tenka konstatuoti, kad Iranas trukdo Tatenos ekspertams atlikti jiems tenkačią kontrolės funkciją. Mes remiame tarybos nuomonę, reikia viena vertus ieškoti sprendimų, dėl jų dėrėtis ir antra vertus reikalauti, kad Iranas laikytųsi bendroj, bendrai priimtos pozicijos. Ji buvo priimta birželio 6 dieną 2010 metais. Taip pat taryba ir komisija turėtų derinti savo politiką vykdomą šis srityje su jungtinių tautų politika. Išorės santykiai. Iranas kelia grėsmę stabilumui artimuosiuose rytuose. Jis yra aiškiai destabilizuojantis elementas. Įdomu pažvelgti į tai, kaip pasikeitė pastaruoju metu Irano ir Turkijos santykiai. Į tai irgi svarbu atkreipti tinkamą dėmesį. Taryba ir komisija turėtų dėl šio klausimo kreiptis į Turkiją. Norėtume taip pat kad būtų komisijos ir parlamento strategija Irano atžvilgių remiama. Kalbėdamas apie išorės santykius, norėčiau paminėti Irano kreipimasi sunaikinti, Irano raginimą sunaikinti Izraelį. Irano tikslas yra užginčyti bet kokį Izraelio valstybės legalumą. Dėkoju uždėmesi, lauksiu jūsų komentarų, kolegos. Intervenire. Ačiū kolegai Belderiui. suteiksim žodį pirmininkiai delegacijos ryšiams su Iranu. Äh, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų už pateiktą nuomonę. Turiu pasakyti, kad mes gavome šį pranešimą tik vakar vakare, todėl mano pastabos bus labai preliminaraus pobūdžio. Turiu pasakyti, kad e, galutinis terminas pateikti pakeitimus yra 12 spalio, taigi terminas yra labai trumpas ir šis klausimas turi būti aptartas išsamei. Na, pats pranešimas ir jo padarytos išvados yra labai geros. Kai dėl Irano vaidmens regione turiu e, pabrėžti ne tik neigiamą poveikį, tačiau ir tą pavojų, kurį kelia Irano vykdoma išorės e, politika. ES jai pačiai e, reikia bendradarbiauti su Iranu, kad galima būtų pagerinti e, situaciją regione. Taip pat pranešime reikėtų būtina e, paminėti ir išsame ES politiką Irano atžvilgiu. Taigi nereikia įvardinti atskirų aspektų, juos reikia įkomponuoti į vieną visumą. Na, jūs paminėjote taip pat ir JAV požiūrį į Iraną. Aišku, jis yra labai svarbus. Ir džiaugiamės tuo, kad e, JAV e, e, administracija ieško sprendimų kaip galima būtų stabilizuoti situaciją regione. Tačiau mm, reikia pasakyti, kad mums reikalinga ES politika Irano atžvilgiu, kuri galėtų būti suderinta su JAV politika. Džiaugiu, kad mes, ap, mes kalbame apie e, diskusijas dėl brandulinės programos. Jūs taip pat paminėjote ir Braziliją, ir Turkiją pranešime. Jūs supraskite, kad Turkija vaidina labai svarbu diplomatinį vaidmenį šioje srityje, todėl e, ją pasinaudojant galbūt būtų galima rasti politinį sprendimą. Deja, e, turiu pasakyti, kai dėl žmogaus teisų, galbūt e, savo pastabas pateiksiu raštu. Bet reikėtų priminti, kad yra parlamente patvirtintos trys rezoliucijos Irano atžvilgių. Na ir nepamirškime pagrindinio tikslo, tai yra, kad e, minėtas artimųjų rytų regionas e, turi būti raginamas negyvendinti brandulinių programų. Taip pat e, norėtumėm, kad būtų rengiamos nuolatinės ataskaitos. Pavyzdžiui, buvo neseniai organizuotas e, klausimas dėl sankcijų taikomų Irane, tad galbūt kai kurias idėjas galėtumėm įtraukti ir į šį pranešimą. Taip pat įtraukti į pranešimą ir idėją, kad e, komisija turėtų pateikti nuolatinės ataskaitas apie Iranui taikomas sankcijas, ar jos pasiteisino ar ne, ar galim, kokios yra padarytos pažangos derantis dėl brandolinės programos ir taip toliau. Dabar dėl 14 dalies pranešime. Ten kalbama apie e, delegaciją santykiams su Iranu ir kokiomis sąlygomis turėtų būti vykdomi vizitai į Iraną. Mes teigiame, kad galima būtų siūsti į, de, į šalį delegaciją, jeigu bus du išspręstos žmogaus teisų problemos. Tačiau tai neteisinga, nes tada mes negalime siūsti delegacijų į kitas šalis, pažiūrėjau, Afganistaną, arba atsisakyti siūsti delegaciją į Junktinės Amerikos valstijas, nes ten vis dar egzistuoja mirties bausmė. Dabar dėl politinės opozicijos pilietinės visuomenės situacijos ji visą laiką prastėja. Nematome jokios akivaizdžios pažangos, jokio akivaizdaus pagerėjimo. Ir būtent už tokių situacijos pablogėjimą yra atsakinga vyriausybė matome, kad labai daug žmonių kenčia nuo, tokios, nuo tokio Irano režimo. Todėl verta paminėti pranešime idėją, kad e, šiai šaliai labai svarbu patys žmonės ir taut, kultūra, Aišku, mes turėtumėm pasmerkti žmogaus teisų pažeidimus, taip pat e, e, brandolinę programą, tačiau taip pat turėtumėm skatinti regiono vystimasi, nepamirštant Irano neigiamo poveikio regionui. Turėtumėm atskirti keletą dalykų. Tai yra Irano režimą ir Irano piliečius. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikiant žodį gerbiamam, gerbiamam, gerbiamai, gerbiamam Mūnis žodį, kuris yra šešėlinis pranešėjas, turiu pasakyti, kad E, pakeitimus galite teikti iki 19 spalio 18 valandos. Tai yra terminas yra atidėtas, kaip vakar buvo pasakyta, bet galbūt ne visi tai užfiksavo. Taigi naujas terminas pateikti pakeitimus yra spalio 19 diena 18 valanda. Prašome, ponė Mūnis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes priėmėme visą eilę rezoliucijų kurios yra susijusios su Irano vykdoma politika. Norėčiau pasakyti, kad mes jau tris tokias primėm šios kadencijos metu. Priminsiu dar taip pat ir visą eilę seminarų, seriją pranešimų. Mes e, keliame klausimą dėl šios šalies vaidmens, dėl jos įtakos saugumui, dėl jos įtakos strateginiams įvairiems sprendimams. Ir štai dabar rengiame pranešimą kuris bus bendras pagrindas santykiams su Iranu. Turime pasinaudoti šią progą. Turime vengti, kad pranešimas nebūtų kažkas nenuoseklaus, kažkas išdraikyto, kaip jau praeitį yra buvę. Turime elgtis sąmoningai ir sąžiningai. Pone Belder, jūs pasiūlėte nuomonės projektą mums. Nuomonės projektų struktūra yra gera, tačiau yra daug turinio spragų. Labiausiai matomi būtų tokie elementai. Žmogaus teisės pirmiausia. Jūs nepernelyg pabrėžėte tai, kad, pavyzdžiui, yra persekiojamos religinės mažumos nekalbate apie homoseksualių asmenų persekiojimą, nekalbate apie moterų teisės, žmogaus teisų kovotojų persekiojimus, Žm apie žmogaus teisų instrumento taikymą net nekalbama. Negalima kalbėti e, tik vienoje nedidelėje dalyje šito dokumento apie Iraną, nes situacija būtų nepilnai nušviesta. Brandulinis klausimas. nei žodžių neužsimenama apie pastaruosius e, įvykius, o konkrečiai kalbu apie Turkijos ir Brazilijos siūlymus. Tad turime skirtingą scenarijų, kai dėl užsienio santykių jūs pernelyg daug vietos skiriate Irano santykiams su Izraeliu. Mes taip pat negalime pritarti šimtų procentų tam, ką jūs sakote apie Turkiją norėčiau sutikti su prieš tai kalbėjusią kolegę. Turkija yra labai svarbi šalis, reikia pripažinti, kad santykiai šio šalies su Iranu yra geri ir svarbu, kad jie tokie būtų. Galbūt netgi tuo reikėtų pasinaudoti, siekiant, kad Iranas taptų rimtą e, valstybę regiono veikėją ir stabilumo nešėja šitam regionui. Nepamirškime taip pat Irano ir Afganistano santykių bei santykių tarp Irano ir Centrinės Azijos valstybių. Kokį vaidmenį šį šalis vaidina ten? Galiausiai talibų e, bėgimas į Afganistaną ir, ir jų veikimas iš ten, apie tai taip pat reikėtų kalbėti. Aš jau sakiau, kad struktūra yra gera šio pranešimo, tačiau yra, kaip sakiau, spragų. Trūksta ir dar vienos skyriaus, kuriame būtų kalbama, pavyzdžiui, apie Europos Sąjungos santykius su Iranu. Čia galėtume kalbėti apie migracijos politikos reikalus. Jūs juk žinote, kad 6 tūkstančiai pabėgėlių iraniečių gyvena Turkijoje, jie laukia, kad gautų leidimą įvažiuoti į Europą ir kad galėtų čia kurtis. Yra daug tokių valstybių, Vokietija, pavyzdžiui, ir Olandija e, sulaukia tokių prašymų daug, bet kodėl neparengus bendrą europinę politiką tiems pabėgėliams priimti? Pritariu kolegijai Lochbiller. Jis sako, kad 14 punktas yra nepriimtinas, nes ten yra numatytos sąlygos e, ES delegacijų vizitams į Iraną. Siekiant, kol neatsiras pagerėjimų žmogaus teisų srityje, bet tai reiškia, kad mes užtrenktume duris bet kokiems kontaktams su Iranu. Jokių sąlygų kelti neišeina. Nes aš manyčiau, kad turime laukti vidaus pasikeitimų, o jų laukti gali tekti labai ilgai. Labai schematiškai, ponė Belder, žiūrite į mano minėtus klausimus. Na, revoliucijos gvardija tvarkoj yra vienas iš aspektų, kurį galima paminėti, tačiau yra tik vienas iš visuomenės elementų. Tad čia reikėtų detalesnės analizės. Kai kuriems punktams galima pritarti, bet juos reikia patikslinti. Ir čia aš pirmiausia galvoju apie aštuntąją dalį kalbos sferą, apie jos apsaugą. Tačiau neužmirškime, ko mes reikalavome kaip Europos, Europos parlamentas telekomunikacijų srityje mes sakėme, kad nereikia eksportuoti dvigubo panaudojimo priemonių į Iraną, nes ten tos priemonės gali būti panaudotos režimo represiniams tikslams. Dvyliktoji dalis. Minite jungtinių tautų specialiuosius pranešėjus. Mes norėtume, kad būtų vienas e, įgaliotinis, turintis vienus įgaliojimus, kuris rūpintusi Irano reikalais. Mes dar 2002 metais pateikėm tokį siūlymą nepamirškime ir to, ką jau esame prieėmę parlamente ir ko taip labai siekiame. Na, visą tai, kad dar kartą pailustruočiau, kad reikia papildyti šį pranešimą ir geriau subalansuoti, kas ten pasakyti, ypač kalbant apie žmogaus teisės, nes negalime susitelkti vien tik prie religinių kokiu nors vienų mažumų persiekiojimą reikia kelti visus klausimus susijusius su žmogaus teisėmis šioje šalyje. Kai dėl sankcijų, priminsiu, ko mes prašome savo pastarojoje rezoliucijoje. Mes norėjome, kad tie, kurie pažeidinėja žmogaus teisės Irane, nu, sulauktų sankcijų, kurie būtų baudžiami. Ta sakė ir Junktinės valstijos neseniai. Mes kreipėmės tarybą su šiuo klausimu ir tai turėtų būti irgi minima pranešime. Tai štai visą tai, kad parodytume, kad darbo dar yra daug, e, tuo būdu dokumentas pagerėtų, tačiau norėčiau prieš tai sužinoti, iki kada galima teikti pakeitimus. Dėkui. Dabar žodis kitam šešėliniam pranešėjui, e, kolegai Galer, EPP. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Belderį, pateikus puikų pranešimą. Prieš tai kalbėjo kolegos, pabrėžė, jog e, pranešimų struktūra yra tinkama, tinkamai išdėstytos temos. Tie, kurie kalbėjo prieš mane, jau palėtė tam tikrus aspektus, kuriuos aš norėjau komentuoti, tad jų nebekomentuosiu dabar. Aš e, norėčiau pasakyti, jog e, sąsojos. Labai daug įtraukų yra ir pastraipų ir turbūt čia reikėtų mažiau įtraukų ir daugiau pastraipų padaryti. Taip apibendrinant tas pagrindinės temas. Aš nemanau, kad e, reikėtų čia įtraukti visas e, deklaracijas, visas, e, visus pareiškimus, ponas Ašton, detaliai. Toliau, kalbant apie vidaus politikos aspektus e, Irano, jau buvo komentuoti tie dalykai, bet man atrodo, kad mes turėtume pagrindinius Irano veikėjus čia paminėti. Aišku, iš išorės labai sunku įvertinti tą a, e, jėgų santykį susidariusi šalies viduje ir, ir, ir sprendimų prieimimo mechanizmą. Galbūt turėtume pabrėžti revoliucijos gvardijos vaidmenį, teisingumo e, sistemos vaidmenį, galbūt reikėtų taip pat paminėti e, parlamentą bei kitas svarbiausias institucijas, tai jeigu mes jų neminėsime, tuomet neatspindėsime tinkamai Irano vidaus politikos padėties. ES darbiauja su Iranu, kovos su narkotikais, su priekyba narkotikais srityje, taip pat vystumo bendradarbiavimo srityje e, bei e, pagalbos pabėgėliams srityje ir tai taip pat turėtų būti paminėta siekiant e, gerinti informaciją apie Iraną, mes esame pasisakę už tai, kad e, Euronews būtų farsi kalba e, transliuojamas kanalas. Ir tai taip pat turėtume pabrėžti. Esame net balsavę šito klausimo. Aš pritariu savo kolegoms tuo klausimu, jog žmogaus teisų pažeidimai turėtų taip pat būti minimi tekste. Taip pat moterų mažumų klausimas turėtų būti paminėtas, mirties bausmės klausimas. Bet reikėtų konkrečiau formuluoti mūsų poziciją dėl Bahai religinio lyderio klausimą bei su tuo susijusius kitus aspektus. Tad turėtume aiškiau formuluoti šitos dalykus, o kalbant apie išorės santykius, man atrodo, čia svarbu būtų patikslinti, jog čia kalba sukasi ne tik tai apie santykius e, Irano su Europos Sąjunga, bendradarbiavimą šitame kontekste su jungtinėmis valstijomis, galbūt būtų tikslinga patikslinti tai, jog tarptautinė bendryje ir paminėti jungtinės tautas taip pat yra priešiškai nusiteikusi brandolinės programos atžvilgių Irano ir paminėti e, jungtinių tautų saugumo tarybos e, e, rezoliuciją. E, bei Rusijos ir Kinijos pozicijas paminėti, reikėtų pasakyti, jog visi saugumo tarybos nariai iš esmės priešinasi brandoliniai programai, tad tai turėtų būti įrašyta į tekstą ir kad mes turime ir toliau siekti, jog tarptautinė bendryje vieningai reaguotų Irano klausimu. Viena kolega kritikavo tai, kad ponas Belderis išreiškia kritinį požiūrį į Turkijos poziciją. 22 punktas. Aš pritariu tam 22 punktui. Aš manau, kad kad tai, ką Turkija sako apie Iraną, yra pakankamai švelniai pasakyta. Toliau brandolinė, brandolinio klausimo E, skyrius, manau, kad čia reikėtų kai ką sustiprinti ir čia kalbėti apie išorės politiką, apie tai, ką minėjo kiti kolegos. Tai tiek būtų kol kas. Dabar žodis GUE frakcijos šešėliniai pranešėjai poniai Liuzing, o paskui kolega Arlakiui. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat apsiribosiu tik tai keletų aspektų. Visų pirma, kokia yra mūsų frakcijos bendra pozicija? Turiu pasakyti, kad e, susidariusi sudėtinga politinė situacija Irane, kaip ir socialinės, ekonominės problemos, žmogaus teisų pažeidinėjimas, neturėtų būti sumenkintas. Mes prašome, kad iš tiesų būtų pakeista ES strategija ir politika Irano atžvilgiu. Kad iš tiesų e, šalis nebūtų izoliuota, reikėtų atsisakyti tos sankcijų taikymo politikos ir pakeisti tą metodą, kurio, kurį taikome sprendžiant brandolinę problemą. Artimųjų rytų regionas tu neturi, turėtų neturėti brandolinio ginklo, tačiau tai, tam klausimui spręsti mes turime naudoti diplomatinius taikius kanalus. Laikomės nuomonės, kad griežtesnės sankcijos nepadės išspręsti šios problemos atsižvelgiant į praeitį. Sankcijos tik tai paskatina ekstremistų veiklą. Ahmatinežadas, taip pat ir jo remėjai tik tai sustiprėjo, tačiau dėl mūsų taikomų sankcijų, bet tai nebuvo mūsų tikslas. Tad turėtumėm iškelti klausimą, ko siekiame taikydami sankcijas. Ir iš tiesų turime gauti aišku atsakymą. Negaliu pritarti tam, kas buvo pasakyta anksčiau dėl bendros pozicijos. kad ES piliečiai remia Irano piliečius ir reikėtų atskirti Irano valdžią nuo Irano piliečių. Tai reikėtų atspindėti tekste ir pagalvoti, kaip būtų galima pakeisti per Irano piliečių situaciją. Galbūt toks metodas galėtų išspręsti kilusias problemas. Ačiū. Dabar norėtumėm žodį suteikti gerbiamam Arlakiai. Ačiū, ponė pirmininkė. matau, kad buvo pasiektas platus konsensusas. Dėl to, kad pranešimas nesubalansuotas, nelabai pilnas ir kad mes matome, kad jau dabartinė forma to pranešimo netinka bendrai pozicijai Irano atžvilgių kurti. Pranešimas turi būti taisomas, nes svarbu paminėti tai, kad valstybės departamentas turi būti traktuojamas kitaip. Reikia pradėti nuo to, kad ES turi savo interesų ir politikų tam tikrų Irano atžvilgių ir kad, tai ne, kad visa tai negali būti tik pasikartojimas to, kas vyko prieš penkis ar šešis mėnesius. Mes žinome, kad yra ypač svarbių dalykų įvykusių prieš tos 5-6 mėnesius brandolinės politikos rytyje. Situacijos sudėtingumas yra atspindėtas. Mes pateiksime pakeitimus, kad galėtume pataisyti šio pranešimo toną. Du svarbiausi dalykai yra tokie. Pirmiausia, trūksta skirtumo tarp dabartinio Irano režimo viena vertus ir Irano žmonių, kita vertus. Irano žmonės yra e, teigiamai nusiteikę demokratijos atžvilgių, yra patys, e, patys geria, pačių geriausių ketinimų vedami, demokratiškai nusiteikę, nusiteikę bendrauti. Visi, kas šiek tiek Iraną žino, net iš tolo, tai žino. Ir Irano žmonės labai didžiuojasi savo šalimi jie, žmonės būtent daugumai pasisako už reformas. Jie tikrai nesutiktų su sankcijų politika, kurią galėtų numatyti Junktinės valstijos ar Europos Sąjunga. Tų sankcijų turėtų būti tokios, kad nu nenukentėtų Irano žmonės. Ahmedinas Hidžadas ir jo vyriausybė vykdo siaubingą politiką. Visi tai žino, jungtinėse tautose taip pat. Sankcijos yra, jeigu taikomos, jos turi būti protingos. Tad reikia pasakyti, kad kai kuriuose dalyse pranešimų yra sakoma, protingų dalykų yra sakoma, kad reikėtų būti sankcijų prieš e, Islamo revoliucijos gvardiją. Reikėtų numatyti tokias sankcijas, kurios būtų išmintingos ir, ir kurios nepaliestų paprastų žmonių. Tačiau aklos e, sankcijos, kurios būtų taikomos viskam, ką Iranas eksportuoja, padarytų pirmiausia didelę žalą Europai. Vienintelis efektas būtų nukreipti Irano naftos rautus Kinijos linkui. Mes juk ne šito norime. Tai sustiprintų Irano režimą ir Irano demokratija tai padarytų žalą. Dar vienas dalykas - trūksta atskirimo tarp labai svarbių sudėtingų dalykų. Tarp politinių klausimų susijusių su Iranu Ir čia mes turime turėti stiprią savo poziciją, turime kovoti už žmogaus teisų įtvirtinimą ten, turime remti demokratiją, yra ne visais įmanomais būtais. Ir kita vertus, tai šis klausimas neatskirtas nuo brandolinio klausimų. Jeigu šie klausimai bus suplilakti į vieną krūvą, tai tuomet protingai veikti nepavyks. Nukentės ES interesai. Nes siūlom atmesti Turkijos ir Brazilijos pasiūlymą. Visi ekspertai, įskaitant geriausių Amerikos ekspertus, visi mane, kad brandolinio sprendimo tai būtent galėtų būti, brandolinio klausimo sprendimo tai galėtų būti laikoma raktu. Turkijos ir Brazilijos pasiūlymą priemė prezidentas Obama. Ten nebuvo nieko kito, kaip pakartojimas to, ką siūlė amerikiečiai spalio mėnesį praeitų metų. Ir tas siūlymas buvo tikrai labai protingas, labai išmintingas. Mes turėtume padėkoti Turkijai ir Brazilijai už pozicijos prieimimą, to, tokios pozicijos prieimimą. Tai padėtų pasiekti pažangos, būtų galima išvengti sankcijų ir galbūt net karo. Mes juk esame taiką mylinti žmonės ir mums tai turėtų būti svarbu. Europ, jungtinėse valstijose atsiranda ir kitokių nuomonių. Jie sako, kad reikėtų nuolat kariauti su Iraku, Afganistanu ir panašiai. Ir tie žmonės aktyviai veikia, reikalaudami sankcijų, norėdami pritaikyti visas įmanomas tarptautinės teisės nustatas Irano atžvilgių ir pritaikant šias sankcijas. Urano turtinimas yra šalies pasirinkimo klausimas, jos teisė pagal tarptautinės teisės normas. Ir čia mes kalbame ne tik apie Ahmedinės Šado asmenį. Visi žmonės, kurie domis Irano klausimų, supranta, kad pagal tarptautinę teisę Iranas turi galimybę ir teisę užsiimti Irano turtinimu. Na ir paskutinė dalis pranešimo. Ten yra pasakyta, kad mes turime pasmerkti Turkijos vyriausybę už jos požiūrį į Iraną. Aš manau, būtina pakeisti šią formuluotę, nes Turkija tikrai įneša, sakyčiau, teigiamą indėlį, beieškant tos didelės problemos tarptautinio sprendimo. 23 klausimas. Kviesti tarybą ir komisiją parengti sustipresnę politiką Irano atžvilgių. Na, nežinau. Nežinau. Man atrodo, reikia tokių griežtų formuluočių tikrai vengti. Tikiuosi, kad kolega neprims tai kaip asmeninių priekaištų. Tiesiog mano tikslas buvo vienas - pagerinti pranešimą. Esu dirbęs ilgą laiką, esu dirbęs e, politinėme reformistų judėjime ir aš tiesiog nu, linkiu Iranui paties geriausio ir noriu, kad šią šalį būtų žiūrima teisingai. Ačiū. Landsbergis e poi al collega Salafranca. Žodis eh, Landsbergiui, e paskui kolegai Salafrankai. That, uh, well Ačiū pirmininkė. Žvelgiu į uh, pono Belder pranešimą ir matau, kad trūksta vieno aspekto. Tai yra demokratijos trūkumo aspektas. Jo pasigėdau iš tiesų būtų naudinga, jeigu kažkur būtų įtraukta idėja, kad šis klausimas būtų paminėtas. Tai yra, tai yra Irano režimas vienas pavojingiausių nedemokratiškų režimų pasaulyje. Ir turiu pasakyti, kad Irano režimas yra ne tik nedemokratiškas, bet ir pats pavojingiausias pasaulyje. Dabar e, žodis kolegai Salafrankos. Ačiū pirmininkė. Ponas Galer pateikė mano frakcijos poziciją, todėl aš galiu tik tai padėkoti ponui Belder už atliktą darbą. Šis pranešimas iš tiesų bus puikus pagrindas. E, toliau formuojant Europos parlamento poziciją, kuri atspindėta jau įvairiose rezoliucijose. Tiesiog bandysime nu, nupiešti perspektyvą, kokie galėtų būti ES ir Irano santykiai ateityje, nes Iranas yra svarbus veikėjas globalioje arenoje, ne tik artimuosiuose rytuose. Na, aišku, egzistuoja įvairius nuomonės dėl e, Irano režimo. Mes žinome, kad e, jungtinės tautos priėmė sprendimą rezoliuciją dėl sankcijų Iranui taikymo, tačiau tam nepritarė Rusija ir Kinija. Irane negali būti ignoruotas vienas faktas, kad žmonių teisės yra pažini, pažeidinėjimos. Ir puiku, kad šį aspektą itin akcentuoja pranešėjas, nes tai labai įtakoja ES ir Irano santykius. Na, nekalbam apie tai, kad į šį pranešimą yra įtraukti visi dalykai arba kad akcentuojami vieni ar kiti dalykai. Šias problemas gali spręsti atitinkami pakeitimai, kad būtų pasiektas balansas pranešime ir kad būtų atspindėtos visų frakcijų idėjos komitete. Iš tiesų, Iranas yra labai e, svarbus veikėjas tarptautinėje arenoje ir jo atžvilgių reikia suformuoti poziciją. Deja, mūsų ES politika Irano atžvilgių ne visada e, pasiteisino, todėl džiugu, kad e, ponas Belderis iškėlė šį klausimą savo pranešime. Kyla problemų, kurios turėtų būti išspręstos, susijusios su pranešėjo darbu, bet norėčiau jam padėkoti už atliktą darbą ir tikiuosi, kad bendrai dirbant mes sugebėsime parengti dokumentą, kuris bus naudingas ir priimtinas visiems. Pirmininkas e, dėkoja e, Salafrankos ir suteikia žodį pranešėjai Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, galėjau keturis kartus didesnį pranešimą parengti, nes uh, kai kuriuos e, dalykus sąmoningai praleidau. Galėjau pateikti daugiau įvairių detalių dėl moterų, klasnio ir taip toliau. Bet trumpai tariant, Aš norėjau apsiriboti tik tam tikrais dalykais, todėl atsisakiau daug įvairių detalių. Galbūt dabar reikėtų man grįžti atgal ir pabandyti vėl jas įtraukti. Kolega Arlaki. Kalbėjom vakar apie ekonominę padėtį šitoje šalyje. Ten yra daug kvalifikuotos darbo jėgos, kvalifikuotų darbuotojų, pusę milijono, kurie neranda darbo. Yra labai rimtų problemų. dujos, nafta šios, šiame sektoriuje yra taip pat e, sunkumų padėtis nesikeičia. Aišku, mes su simpatija žiūrime į šios šalies gyventojus, į, į žmonės, tačiau esam priešiškai nusiteikę režimo atžvilgiu. Dėl to yra absoliučiai viskas aišku ir e, pakeitimai mm, tai, tai rodo toliau dėl prezidento. Prezidento pozicija buvo kritikuota parlamento, Irano parlamento. Todėl yra vidaus kovos tam tikrų požymių, aiškių netgi požymių. Ir atrodo, kad šalies viduje vis dėlto yra ne viena nuomonė tais politiniais klausimais. Ir yra netgi tam tikrų religinių jėgų, kurios e, taip pat dalyvauja toje vidinėje kovoje. Kaip sakė socialistai, tai yra islaminė, Islamo Respublika, tačiau yra sunytų mažuma joje. Tačiau kaip mes ga, galim tikėjimo laisvę aiškinti esančią, te, kuri neegzistuoja Irane. Wall Street Journal buvo puikus straipsnis apie tai, kuris daug taškų ant įsudėjo aiškindamas e, vidaus situaciją. Tad, e, Kaip mes galime dabar iš ES pusės, ką mes galime daryti kultūros, socioekonominių santykių srityje, e, ką galime daryti, kad padėtis pagerėtų, ką galime pagerinti žmogaus teisų gerbimo srityje. Šioje srityje padėtis yra labai sudėtinga. Ir iš nepriklausomų šaltinių žinome, ir beje kolega Arlaki tai minėjo, žinome, jog bandoma kai ką daryti, tačiau čia problemų kelia, didžiausių problemų kelia ta revoliucinė gvardija, kuri, kuri yra kaip tam tikras prielipas, kaip aštunkojais apėmė savo čiaptuvais visą ekonomiką šalies. Toliau. Na, tiek būtų apie vidaus padėtį ir žmogaus e, teisės. Puikiai suprantame, kai yra padėtis. Aišku, kai kurie dalykai galėtų būti uh, praleisti tekste, kai kuriuos gal reikėtų įtraukti. Turint omenyje, kaip anksčiau buvo pažinėmas žmogaus teisės, galbūt reikėtų, apie, galvojant apie tos dalykus, pagalvoti, kokiu lygmeniu mes norime veikti. Dėl brandolinio klausimo. Tai yra labai rimtas klausimas ir aišku, ES politika turi į tai atsižvelgti. Na ir aišku, turime siekti diplomatinę problemos e, sureguliavimo, tai, tai būtų geriausias sprendimas ir galbūt būtų tikslinga paminėti tekste dalyko. Tačiau jeigu situacija blogės ir jeigu bus prieita prie, prie karinio konflikto, tai aš bevelčiau, aišku, tokio scenarijaus net ne, neturėti omenyje. Na ir toliau dėl išorės santykių ir dėl Turkijos jau, jau buvo kalbėta apie tai. yra numatyta kelionė į Libaną. Libano vyriausybė sako, jog tai yra provokacija. Bet ir čia trūksta ES vieningos nuseklios politikos, mūsų tokios politikos artimuosiuose rytuose. Ir čia turbūt reikėtų žiūrėti ne vien tik tai į ekonominius argumentus, yra daug ir kitų argumentų. Nes, aišku, galim žiūrėti vairiai į situaciją. Labiau teigiamai ir labiau neigiamai, bet labai svarbu, kad ES vykdytų savo politiką turėtų savo politiką šitais klausimais. Ir ta politika turi būti nuosekli, o jeigu mes kalbam ne vienu balsu, jeigu ta, ta politika nėra nuosekli, tuomet turime ne, nesiskusti, jog nėra rezultatų. Jau Brazilija, e, Turkija, Urano e, praturtinimo klausimų yra pateikusios pasiūlymų. Dėkoju, kolega Neits. Pane pirmininkė, mūsų kolega jau turėjo galimybę pasisakyti ir labai gražiai pakalbėti. Norėčiau ponui Bel dar dvi pastabas pasakyti. Turime Europos parlamento pranešimą apie situaciją Irane. Santykiai tarp ES ir Irano gali atspindėti tik kolegos nuomonę. Ir paskui galiausiai ieškosime daugumos nuomonės. Per pastarąjį susitikimą man pasirodė, kad kolega į tekstą įtraukė ne viską, dėl ko buvo susitarta. Tad aš nesu labai optimistiškai nusiteikusi dėl šio pranešimo. Na bent jau parlamentui gaila būtų, jeigu pranešimo projektas dėl Irano būtų atmestas ar gražintas į komitetą. Na, to būtų smagu išvengti. Reikėtų, kad pranešėjas atsižvelgtų į išreikštas nuomonės, į tai, ką sakė kolegos. Nes ir jų nuomonė, ir jo nuomonė turi būti gerbtina. Ačiū. Taip, dabar reaguodamas į kolegos pasisakymą, norėjau, norėčiau pasakyti, jog pateikimo terminas yra 19 diena 18 valandą ir 30 lapkričio bus balsuojama. Dabar e, žodis kolegai Belder baigiamajam e, pasisakymui. Eh, eh, er Ačiū pirmininkė. Na, aišku, galima pateikti pakeitimo pasiūlymus, kad šis e, pranešimas patobulėtų. Na, matosi, kad Europos parlamente nuomonės įsiskyrė ir žiūrėkime, kuri nuomonė yra pati geriausia. Aišku, aš lauksiu pakeitimų, juos įvertinsiu, jeigu galima, aš juos įtrauksiu kaip kompromisinius pasiūlymus į pranešimą, jeigu, aišku, tie pakeitimai bus pagristi argumentais tada jie iš tiesų mane įtikins, kad juos verta įtraukti į pranešimą. Tai yra toks būdas, kurį, kurį aš pasirinkau ateities darbams. Na, o dėl visų faktų, tai aš rinkau jiems pagrysti vairią informaciją. Pone Naits, jūs savo pasisakymu minėjote mane ir ką toliau reikėtų daryti su šiuo pranešimu. Uh, Na, iš tiesų aš e, nebijau, kad e, šis mano pranešimas sulauks kritikos. Dėl ko jūs norėtumėt sureaguoti? Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė kolega. Van elke commentaar over de jongste regeringsformatie in Nederland, collega, ik vind dat u hetzelfde zou moeten doen ten aanzien van de situatie in mijn land. Dat is... Aš susilaikiau nuo bet kokių komentarų dėl vyriausybės sudarimo e, mano šalyje, tai Olandijoje. Todėl dabar, manyčiau, reikėtų laikytis tokio pat neutralumo mano atžvilgiu. Na, o tai, kad kilo tokia reakcija, rodo, kad aš pasakiau teisybę. Dėja, kolegos, mūsų laikas baigėsi. Norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. Ir e, posėdį pratesime po pietų.